ir e, bus klausimas dėl Europos strategijos dėl mažataršio judumo. Ir e, transporto komitetas, kuriam aš pirmininkauju, e, rengia šį viešą klausimą šią temą. Ir šio klausimo tikslas parengti dokumentaciją, rengiant ataskaitą, kuri taip pat vadinasi, e, kuri bus panaudota Europos komisijos komunikatui. Prieš pradėdami darbą, e, pranešėjai ir komiteto nariai e, mane, kad yra svarbu pasikeisti nuomonėmis su ekspertais, sveikinu ekspertus, kadangi šis komunikatas ir su juo susirusios temos yra gana plačios ir tai svarbu aptarti. Taigi klausimas buvo parengtas kartu su e, e, aplinkos apsaugos komitetu, kurio nariai taip pat buvo pakviesti dalyvauti e, čia, bei e, kaip ir buvo pakviesti visi e, parlamento nariai, kurie dirbo šią temą. Ir e, tie, kurie dirbo su uh, komisija, kurią mes trumpai vadiname EMIS. E, klausimas vyks dviem dalimis. Pirmoje dalyje išgirsime e, Europos aplinkosaugos agentūros atstovo pristatymą, e, kuris pakalbės apie dabartinę padėtį ir apie tai, kas planuojama ateičiai, kalbant apie mažataršį judumą. Vėliau žodį suteiksime infras tyrėjui, e, atstovui, kuris pakalbės apie e, sąnaudas susijusias su transportu, taip pat apie kainas ir mokesčius. Ir antroje dalyje e, mes žodį suteiksime pramonės šios sektoriaus atstovams. Ir šią diskusiją moderuos ponas Bas Eikut, kuris ir yra pranešėjęs šią temą transporto ir turizmo komitete. Taigi e, klausimų diskusijos e, vyks antroje dalyje. Taigi dar kitą visus jos sveikinu e, atvykusius čia. Norėčiau priminti, kad pirmoji dalis. Kurgi mano pranešėjai? Štai juos radau. Jums skiriama septynios minutės kiekvienam, kad padarytumėte savo prezentaciją. O antrąją dalį, kur, e, kurią moderuos ponas Bas Ekut, e, bus, e, tai bus ilgesnė dalis. Jis moderuos 45 minučių trukmės apskritojo stalo diskusijas su šios sferos atstovais. Taigi visų pirma, duodu, suteikiu žodį pranešėjai ponui Bas Ekut. Jums suteikiamas žodis. Ačiū. Uh, thank you, uh, Mr. Chairwoman. Um... Ačiū, gerbiama pirmininkė. Aš kalbėsiu trumpai. Manau, svarbiausia, kad šiandien yra išgirsti ekspertus. Aš rengiu savo pranešimą puikiai suprasdamas, kaip svarbios yra diskusijos. Uh, šitam mūsų sektoriuje. Jeigu pasižiūrėsite komunikatą, kurį komisija išplatino praeitų metų Liepos mėnesį, pamatysite, kad jeigu pasižiūrėsime į transporto seksį, tai kiek galima mažinimas anglės dvideginio tai šitos lygius yra nepaprastai svarbu. Paryžiaus susitarėme, mes susitarėme sumažinti a, dar kaip 1,5. Daugelis sektorių kreipia labai didelį dėmesį į tai, bet man atrodo, kad transporto sektorius negavo tiek daug dėmesio, nors šitame sektoriuje labai daug kas vyko. Manau, komisija savo komitet, komunikatu praeitų metų Liepos mėnesį būtent atkreipė tai dėmesio. Dabar mes, kaip parlamentas, mes turime patys save pozicionuoti. Ir aš labai laukiu to, kada mes šito pasieksime. Taip, tiesiog gal mes galėtume tiesiog lygtai parodyti komisijai, ką reikėtų daryti, jeigu nori išpildyti savo pažadus. Pa <laughs> Taip, pirmininkė daly, man atrodo, jau apie tai kalbėjo. Taigi du pranešėjai, kurie kalbės apie kai kurios labai bendrus e, mūsų uždavinius problemas, tiesiog norėtume parodyti, kaip transporto sektorius vystosi ir parodyti, kad tai vienas iš tų sektorių, kur anglės dvideginio lyjų mažinimas e, labai svarbus, tą mažinimą jie pasakė taip, e, bet tiesiog būtų gerai tiesiog pasižiūrėti, kas vyksta pačiame transporto sektoriuje, ypač kada kalbame apie anglės dvideginį. Kitame pranešime vienas iš pagrindinių dalykų O tai e, pasireiškia labai ir komisijos ataskaitoje, tai yra kainodara. Visada tai svarbi tema ir manau, kad tai bus dalis mūsų diskusijų. Nežinau, kaip visą tai vyks, bet taip, tai labai svarbi diskusija, kalbant apie visokias transporto rūšis. Po to atidarysime bendrą diskusiją, kada mes kalbėsime apie skirtingas transporto rušis. Žinoma, negalima įsivaizduoti, kad visi žmonės iš visų transporto sričių dalyvausime. Bet tiesiog reikia kalbėti apie pagrindinius dalykus, kurie liečia kelių transportą, aviaciją, jūros transportą, vidinių vandenų transportą. O kai kurie E, klausimai. Na, tiesiog bus, kas vyksta jūsų sektoriuje, ką jūs veikiate iki dabar, ką jūs, ko jūs tikitės, kas pasikeis, kaip greitai viskas keisis ir ko reikia tiem, kurie kuria bendrąją politiką. Taip, mes tiesiog bandome tai daryti klausimų atsakymų formą, kad viskas vyktų gyvai. Galbūt tai dirbame šiek tiek kitaip. Dažnai mes girdėdavome tokius ilgus monologus, Tai aš noriu, <laughs> tuo pačiu aš noriu pasakyti, aš savo monologą jau baigiu, nes, kaip aš sakiau, šiandien, šiandien svarbu ne politikai, o ekspertais. O šiandien mes politikai turėtume pasitenkinti na, kuklių vaidmenių. Labai ačiū, ponė Eikut. Aš taip pat e, e, atsitraukiu ir pradėsime šią pirmąją diskusiją ir suteiksiu žodį ponui Alfredo Sančias Vincente, kuris atstovauja Europos aplinkosaugos agentūrai ir jums skiriamos 7 minutės. Thank you. Well, first of all, thank you very much. Labai ačiū. Pirmiausia, noriu padėkoti komitetui už tai, kad pakvietėte uh, mane dalyvauti šiame viešame klaustime. Ir uh, E, tarti keletą žodžių apie transporto e, misijas. Man tai didžiulė garbė čia dalyvauti ir aš norėčiau Jums parodyti kelias e, skaidrės, kurias, kuriomis vadovausiuosi per pranešimą. Aš esu Alfredo Sančia Vincente ir aš esu iš Europos parlamento aplinkosaugos, e, iš Euro, aplinkosaugos agentūros. Transportas ir aplinkos, e, aplinkosauga yra sudėtinga uh, sistema, yra ar, artimas ryšys tarp oro teršalų, emisijų ir poveikio, kurį jos daro žmogaus sveikatai, klimatui ir ekosistemoms. žmogaus e, sveikata, sveikatai tarša yra daro, daro didžiausią žalą, didžiausią įtaką. Ir tai turi įtaką žmogaus e, gyvenimui. Taip pat e, yra e, dar ke, ke, kitoks poveikis, kurį taršalai sukelia, pavyzdžiui, vairios gamtinės nelaimės, potviniai, e, audros, jau nekalbu apie ekosistemas kuri, kurioms jie daro poveikį. Ir visa tai, aišku, susiję ir su žmogaus gyvybė. Mes turėtume nepamiršti viso to spaudimo, kurį patiria transportas, pavyzdžiui, fragmentacija. Mes kalbame apie oro kokybę ir reikia pabrėžti, kad oro kokybės politikos e, pagerino oro kokybę mūsų miestuose, tačiau vis tiek lieka daug iššūkių. Matote žemėlapyje kokia yra anglės e, azoto oksido tarša. Ir tai susijęs su transporto koncentracija. Matome, kad e, ribinės vertės yra smarkiai viršijamos. Devyniasdešimt keturi procentai E, visų teršalų yra išmetama transporto. Ir e, didelės e, azoto oksido, dideli azoto oksido taršos kiekiai reikalauja, kad būtų reglamentuojama oro kokybė. Matome, kaip kai kurie miestai pradeda imtis radikalių priemonių, kad būtų sumažintas išmetalų kiekis iš transporto priemonių kai kalbame apie klimato kaitą, matome, kad transportas yra svarbus pagrindinis sektorius. E, jis atsakingas už ketvirtį šiltame efektą sukeliančių dujų e, iš metalų Europoje. Ir jos yra, tokie kiekiai yra didesni nei 90-ųjų metų kiekiai. E, dabar mūsų išmetalų kiekiai yra aukštesni nei 90-aisiais metais. Pirmą kartą nuo 2007 metų e, pradėjo mažėti šiltnamio efektą e, sukeliančių dujų kiekiai ir po to visgi e, tas kiekis vėl ėmė didėti. Valstybės narės e, daro prognozes ir teigia, kad pagal esamas priemonės tai nebus labai e, naudinga. Ir dabartės priemonės nesumažins išmetalų kiekių. Pagal tarptautinę sutartys ES yra įsipareigojusi mažinti e, šiltame efektą sukeliančių dujų kiekius iki 2050 metų 20 procentų, palyginus su 900 metais. Ir grafikė matome, kokio masto yra šis iššūkis. Tai, tai yra išmetalų kiekį reikia sumažinti 67 procentais, konkrečiai kalbant apie e, iš transporto išmet, išmetamas dujas. Uh, Nuo 2000... Manoma, kad keleivinio transporto daugės iki 50 metų 40 procentų, o e, mm, krovininio transporto 52 procentais. E, taigi mes turime dabar e, rasti pusiausvyrą tarp aplinkosaugos poreikių ir didėjančio transporto srauto. Uh, uh, visgi poreikis e, transportui vis didėjo. Dabar e, siekiama padaryti daug efektyvesnius e, vidaus dėgymo variklius, tačiau to nepakanka. Ir dabar per pasvaršius dešimtmečius automobiliai tapo efektyvesni, tačiau yra nuvažiuojama daugiau. Ir matome, kad e, iš viso e, šiek tiek sumažėjo CO2 iš metalų. Vis, e, ne, ne visos transporto priemonės turi platų, trans, platų techninių galimybių spektrą, pavyzdžiui, orlaviai. Tačiau E, kelių transportas, e, pavyzdžiui, prekių pervež, per, prekes pervežantis transportas e, yra labai reikalingas žmonėms. Transportas yra atsakingas už ketvirtį visų ES šiltnamio efektą išmetančių dujų ir labai smarkiai prisideda, prisideda prie oro kokybės problemų. Ir tai taip pat yra pagrindinis ekonominis Europos sektorius, kur ŠESD dujos yra dujų kiekis yra padidėjęs e, palyginus su 90 metų e, lygmeniu. Efektyvumo, efektyvumas ir technologijos kai kurios aspektus gerina, tačiau um, reikia smarkiai keisti, kaip mes judame, kaip pervežame žmonės ir prekes. Labai ačiū uždėmesi. Merci beaucoup, monsieur. Labai ačiū, ponui Sančias Vincentė, ačiū, kad laikėtės e, jums skirto laiko. Taigi perdodu žodį ponui Daniel Suten iš Infras. Kalbėtojas kalba ne mikrofoną. Okay, nochmals. Guten Tag, meine Damen und Herren. Labadiena, ponės ir ponai, aš esu Tane e, Suta iš e, Ciuricho e, konsultacijų ir mokslinių tyrimų centro ir mes dirbame su IKAO ir aš esu išorės kaštų transporto išorės kaštų žinyno bendra autorius mes turime susikoncentruoti į nenorimas transporto sukeliamas ekonominės pasiekmes, kokios yra išorės uh, sąnaudos. Tai yra išoriniai veiksmai, kurie, kurios, veiksniai, kurie, kurie susiję su neigiamo transporto poveikiu, tai yra, jie yra sukeliami transporto vartotojo ir juos apmoka trečiosios šalis. Mes Taip pat matome, kad e, išoriniai veiksmai, veiksniai e, neleidžia optimaliai panaudoti išteklius. Ir e, taip pat turime sumažinti tų išorinių veiksnių poveikį. Kokie išoriniai poveikiai atrodo aktualūs? Mums reikia išsiaiškinti, e, e, kokią žalą sveikatai sukelia nenorimi transporto e, padariniai. Taip pat yra prarandama gamyba, daroma žala ekosistemai. Ir taip pat turime susijusias išlaidas su klimato kaita ir su um, švietimu taip pat nelaimingi atsitikimai bei e, įvairūs, įvairūs, įvairūs transporto kamščiai. Ir e, kokia, e, koks yra išorės kaš, transporto kaštų lyg, lygmuo Europoje. Iš viso išoriniai transporto kaštai siekia 510 milijardų per metus. Ir šitos duomenys mes paėmėme ir iš geležinkelio iš 2008 metų ir dabar tie skaičiai yra pasikeitę. Efektyvumas šiek tiek sumažėjęs, dėl, e, tai yra motorinių transporto priemonių e, efektyvumas sumažėjo, tačiau e, viešojo transporto padidėjo. Taip pat tyrimas parodo vidutinės kaštas, tai yra vienam žmogui, vienam žmogui kilometrui ir taip pat vienai tonai kelių transportų pervež, pervažamo krovinio. Uh, Ir taip pat e, kairėje pusėje matote e, grafiką pagal e, tai, koks yra efektyvumas sunkvežimių, taip pat geležinkelio. Ir vandens transporto patiriami išoriniai kaštai. Taigi matome, kad vidutinės vidinės išlaidos e, geležinkelių transporte yra e, priklauso nuo to, kokia energija yra naudojama. Pavyzdžiui, dizelis kainuoja dvigubai daugiau, tačiau jeigu naudoji elektrą traukiniams, tai tada e, tie kaštai yra mažesni, o vidaus vandenų kelias yra gerokai pigesnis nei sunkvežimių. Taip pat geležinkelio patiriamos e, išorinės e, išlaidos e, yra internalizuojamos. Vokietijoje yra pridedamo, pridedami kaštai už e, oro taršą, o Šveicarijoje yra padengiamos visos e, išorinės išlaidos. Gėlė, e, sunkvežimių sektorius turi padengti ir infrastruktūros išlaidas, ir um, visas išorės išlaidas. Ir E, pavyzdžiui, oro transporte yra naudojamos, naudojamos kitos kompensavimo priemonės, paremtos, pavyzdžiui, emisijomis. Tarptautinėme kontekste išorės e, išlaidos atlieka tam, turi tam tikrą poveikį. Svarbu išorės išlaidas internalizuoti, tada e, yra paprašiau biudžeto atžvilgių, tačiau bet kokiu atveju e, tai turi įtaką transporto sektoriui ir tai mažina emisijas. Ir čia mes turime e, įrodymų iš Šveicarijos e, sunkvežimių mokesčių, kurie buvo įvesti 2001 metais. Ir matote, kad e, kilometrų skaičius e, faktiškai ketvirčių sumažėjo dėl to, kad sunkvežimiais yra e, važinėjama efektyviau ir dažnai skroviniai pervežami geležinkeliu. Tačiau reikia nepamiršti, kad ne visada pakanka internalizuoti išorinės, išorinius kaštus, kai nori pasiekti politinių tikslų. Ir įstatymuose yra numatyta, kad per metus galima pervežti ne daugiau nei 56 e, tūkstančius e, tonų e, kelių transportų. Mes matome, kad žengėme didelį žingsnį į priekį siekdami sumažinti transporto priemonių skaičių. Kokie yra mūsų iššūkiai ateityje? Mokslinis pagrindas būtų atlikti tyrimą kartu su e, MUV generaliniu direktoratu. E, jie vertina e, transporto išorės kaštus. Ta žinyną mes ketiname atnaujinti. Ir išanalizuoti visas transporto priemonės visoje Europos Sąjungoje. Taip pat mes norime strategijos dėl e, mažų emisijų judumo ir peržiūrėti eurovinietę. Taip pat reikia peržiūrėti naujas kaštų kategorijas, įvertinti klimato kaštus ir nelaimingos tikimų sukeliamus e, kaštus. Be to, mes turime naudotis kitomis transporto formomis ir Ar turime e, aptarti mokesčius ir subsidijas? Mes taip pat turime nustatyti naujus emisijų e, limitus transport, privatiems automobiliams. Ačiū. Labai ačiū, ponas, ponė Suter. Taigi, e, suteikiu žodį mūsų moderatoriui, ponui Bas Ekut. E, kuris praves antrąją e, šios diskusijos dalį. E, taigi žodis jums. Labai ačiū. Dabar mes tiesiog perėsime prie diskusijų. A, taigi turime maždaug 45-50 minučių klausimam atsakymams. Mes pas mus šiandien yra šeši ekspertai, atstovaujantis įvairioms transporto rušims papasakos mums, kas darosi sektorėje. Na, pirmiausia, dešinė ir gramak. Ne iš automobilių įmonės, toliau yra Matijas, Meič. Man labai buvo sunku ištarti, atsiprašau. Tai yra e, kelių transporto sąjungos delegatas. Mikkel iš e, Šveicarijos. Toliau EBAS, e, tai reiškia mes pereiname į aviaciją. O po to iš EBAS yra Navačik, e, tai yra Europos EBAS direktorius. Toliau turime vandenų sektorių, tai yra šalies vietos vandenų navigacija. Tai yra laivų savininkų asociacijos atstovas, toliau perėsime jau į okeanus, į jūras. A, tai štai tokie ekspertai. A, norėčiau pradėti nuo pono Džira ir e, dabar norėčiau paklausti, na, jūs išgirdę viską tiesiog apie tai, apie tos išorinius kaštus, a, ir atrodo, kad dabar e, tai labiausiai liečia kelius. Norėčiau paklausti, ką Jūs e, matote dabar, kokie procesai vyksta automobilių gamyboje, e, kaip Jūs matote dabartinę situaciją ir ko tikitės iš ateities? Ačiū, kad suteikėte man žodį pakalbėti apie perspektyvas. Taip, kokią ateitį mes matome. Tai pirmiausia, kad yra, kiek galime sumažinti anglės dvideginiai išmetalus. Na, pirmiausia, e, tai, ką mes matome iš pastarųjų e, metų, kad mums svarbiausia kad būtų atliekamas teisingai anglės dvideginio testavimas, kontrolė kad tai, kad prasidėtų jau kiek galima greičiau 2017 metais, jau šitie senesni automobiliai, o naujieji, naujai pagaminti 2018 metais. Toliau. Kas? Today. We need to continue looking at how to optimize fuel combustion. Kur, kur degimo tiesiog visa šitas rytis čia dar a, galime daug ką padaryti. Mums reikia įsitikinti, kad mes iš tikrųjų panaudojame visas galimybės, tai yra vidaus degimo varikliai, kad atitiktų reikalavimus. Čia reikėtų ko gero investuoti. A, toliau a, vėl susijęs su technologija, bet čia yra alternatyvės a, įvairios a, galimybės tai yra arba mažai anglės dvideginiai išmetami šitas priemonės transportas arba visai neišmetamis. Tai vėlgi, kada kalbame apie tai, e, kad mes tiesiog biokūras, taip sunku apie tai kalbėti, bet mes žiūrime į naujosios kartos šitokį kūrą. Tai pirmiausia, natūralios gamtinės dujos ir paskui kalbame jau apie nulinius išmetimus. Taip, kokias yra galimybės elektrifikacijos Tai čia trečioji strategija, ketvirta, tai yra a, skaitmeninimas kad galima tiesiog judumo, a, kiek galima daugiau stiprinti naujausiomis technologijomis. Mes matome, matome kad komisijos a, dokumente a, jau yra pažymėta, kad tai yra toksai tarpinis žingsnis, a, kad tiesiog jau galėtų, a, galima kiek daugiau pasitelkti a, elektros energiją. Toliau reikia pasižiūrėti į naujus verslo modelius. Tai yra judumas kaip na, verslo e, dalykas, toliau dalymasis automobiliais. O čia nauja lik teritorija, naujas dalykas, bet vis dėlto jau daug yra tiesiog kalbame apie tai, kiek va, tokie nauji verslo modeliai galėtų prisidėti prie mūsų problemų sprendimo. Na, jeigu aš pasižiūriu į trečią arba penktą punktą, tai kai kalbame apie alternatyvas, apie o, transporto priemonės, kurios arba labai mažai išmeta e, šitų kenksmingų dujų, arba nulinis lygis šitų dujų. O, taip, dažnai būna taip, kad jūs tiesiog, na, liktai jau užsidarę esate šito mažai išmetamų dujų o, iš metalų transporto srityje ir visiškai netgi toliau nesistengėte pereiti prie nulinio ligmens. Taigi mums reikia tiesiog pasižiūrėti, kaip iš e, šiandieninės situacijos tiesiog iš tikrųjų pereiti kiek galima greičiau ir kompetentingiau prie nulinio uh, e, išmetalų lygio. Dar reikėtų pakalbėti apie dyzelinį kūrą taip pat. Jeigu kalbama apie nulinį išmetalų kiekį transporto priemėtėse, kai kalbame apie elektromobilius, tai visiškai, man atrodo, kad labai daugam pakeis tiesiog verslo šitą modelį, pakeis ir tai vestų į e, tą perinamąjį laikotarpį, mm, ko gero, čia tai būtų susijęs su darbo vietų praradimu galbūt, taigi negalime ir šito pamiršti. O jeigu periname prie bendrosios politikos, kuri būtų reikalinga, yra keletas šalių, kurie tiesiog, na, savo tikslą pasistatė yra šito nulinio išmetalų lygio pasiekimą. Na, taigi, kokio politi kokios politikos reikėtų imtis, kokią politiką įdėkti, kad šita, tas pereinamasis laikotarpis kuo sėkmingiau vyktų. Na, E, žinoma, mes e, palaikome, remiame tą integruotą požiūrį. Reikia pasižiūrėti ne tik į kelių transportą, reikia pasižiūrėti ir į kitas transporto rušis. Reikia tiesiog labai aiškiaus politikos, kada kalbame, e, turint galvoje į klimato kaitą ir oro kokybę. Reikia į tuos abu dalykus žiūrėti integruotai. Reikia daugiau koordinavimą ir atskiruose valstybėse, ir tarp šalių netgi reikia pasižiūrėti, kas vyksta atskiruose miestuose. Dažnai sprendimai priimami miestuose. Ir na, tiesiog jau, ko gero, galime tada gal kalbėti apie tai, kad ko gero prieisime prie tokios padėties, kada pradės, bus pradėti gaminti automobilių, transporto priemonės tam tikriems miestams. Uh, Taigi mobiliųjų sistema, mažai, mažų išmetalų kiekio transporto priemonės, nulinių lygmens siekimas, čia elektromobiliai ir galbūt yra ir kitų būdų. Taigi reikėtų pakviesti inžinierius pateikti pačius geriausius sprendimus. Taip, žinoma, reikia kalbėti apie ilgalaikį tokį numatymą galimybių reikia duoti laiko planams, planuoti. Ir žinoma, tie planai gali būti labai ambicingi. Na ir dar vienas dalykas, jeigu pasižiūrime į tuos skaičius, 5 procentai išmetalų. Na, aš čia turiu viso naujų automobilių. A, čia mes kalbame apie E, mes turime tik 5 procentus naujų automobilių, 95 procentai yra senesnių transporto priemonių. Taigi, kaip visą tą automobilių ūkį atnaujinti? Reikia, kad, reikia, kad e, kiek greičiau valstybės narės pradėtų tiesiog e, daugiau dėmesio kreipti infrastruktūrai nes, man atrodo, vartotojai ne, ne visada yra nusiteikę pereiti prie įvairių alternatyvių būdų. Čia mes kalbame, turėtume kalbėti ne tik apie greitkelius, ne tik apie jų e, remontą, bet reikia tiesiog kalbėti ir apie komercinius pastatus, reikia kalbėti ir apie įvairius kitus dalykus susijusius. A, taip, nepaprastai svarbu kalbėti apie tokią politiką, kuri būtų visiškai aiški, kada kalbame apie kūrą, kuriame na, nebus, anglės, ne, nebus išmetamas anglės dvideginis. Tai čia yra a, ta jau naujoji biokūro karta. Ir man atrodo, ta naujoji biokūro. Tai iš tikrųjų, tai, tai yra mūsų ateitis. Na ir nes gal, turėtume tiesiog pakalbėti su ekspertais, kurie yra ne specialistai šitoje srityje ir galima jų klausti, kaip greitai. Mes visi suprantame, kas iš tikrųjų dabar vyksta, visus procesus, bet mes taip pat uh, girdėjome, kad transporto uh, sektorius turėtų iki minus 60 procentų pereiti iki 2020 metų. Kaip jūs įsivaizduojate tai? kaip visą tai gali būti suderima. Labai ačiū. Gerbiami svečiai, gerbiami dalyviai, labai didelė man garbė su jumis kalbėti. Aš girdėjau daug dalykų į klausimų, į kuriuos reikėtų labai daug laiko atsakyti. Bet man atrodo, kad labai naudinga e, visą tai girdėti ir tiesiog pagalvoti, kaip mes galėtume čia prisidėti ir padėti. Mes atstovavome šimtiem tūkstančių įvairių institucijų vartotojams. E, kiekvieną dieną mes su jais susidurėme ir mes jaučiame socialinę atsakomybę. Uh, už tai, ką mes darome. Ir man kelia tam tikrą rūpestį, kai girdžiu, kad išmetalų kiekis tik didėja. Mūsų sektoriuje jie krenta, nes aš kalbu apie komercinės įvairias operacijas. Mes kalbame apie taksi, apie, apie sunkvežimius, apie autobusus. Ir žinoma, didžiulis skirtumas tarp, sakysime, na, asmeninių automobilių ir komercinių transporto priemonių. Na, E, reikia prisiminti, kad transporto priemonių rinka yra įvairialypė. Na, kai mes kalbame apie komersinės paslaugas, prekybės paslaugas, e, tai labai svarbis rytis. Aš kalbėjau apie mūsų pramonės šakų socialinę atsakomybę, e, bet kita vertus mes taip pat siekiame ir pelno. O operatoriai turi savo užduoti klausimą kiekvieną dieną, kaip man uždirbti pinigų, bet tuo pačiu būti aplinkosaugai aplinkos draugiški, kad mes dirbtume na, tiesiog priimtinais metodais. Taip, reikia kalbėti apie anglės dvideginio išmetalų kiekio mažinimą. Na, e, taip, kalbėta buvo ir apie nulinį lygmenį, bet galbūt reikėtų tiesiog kalbėti apie kitus tiesiog dalykus, apie. Let me insist a little bit, Mr. Eichhout, just very quickly on, again, again on the... E, visą eksploatacijos laikotarpį, e, ne tik matuoti jie atskirais e, galbūt laiko tarpais. Na, vėlgi, dizelis ir uh, asmeniniai uh, automobiliai. Uh, į tai buvo nepakankamai kreipiamas dėmesys. Jeigu, pavyzdžiui, autobuse 50 e, žmonių važiuoja e, viename autobuse, tai reikėtų 30 maždaug litrų kūro 100 km. Pasižiūrėkite, kas darosi asmeniniuose automobiliuose, kada važiuoja galbūt vienas žmogus. E, na, taip. Dažnai tiesiog galvojama apie pelną, kaip uždirbti daugiau pinigų. Uh, ir e, kada kalbama apie išmetalų e, kiekio mažinimą, o ir tiesiog efektyviau energetiką naudotis, e, čia reikėtų tiesiog pagalvėti, kad mes investuojame į daugą, na, kuo, sakysime, tų verslų užsimantys žmonės turės naudotis keletą metų. Jeigu kalbame apie dizelį, vėl reikia prisiminti sunkvežimius, kad apie 30-40 procentų kaip tik naudojasi e, dizeliniu kūru. Jeigu paklausite manęs, ko galima, ko galima tikėtis iki 2020 metų, ar galima tikėtis, kad 100 procentų mes sumažinsime, na, galbūt galime, bet tai labai ambicingas planas. Mūsų sektorius labai norėtų to pasiekti, mes norėtume paremti e, šitos procesus, tačiau, kada kalbame, kad reikėtų pamiršti dizelį ir kalbėti apie tokius pereinamosius, e, pereinamąjį laikotarpio kūrą ir elektrą, Aš nežinau, ar e, galima dabar e, šiandien kalbėti apie įvairias kūro rušis, kurios iš tikrųjų būtų vertingesnės rinkoje. Aš nežinau, ar mes galėtume iš tikrųjų e, raginti savo verslų užsimančius žmonės dabar pasitelkti tai, kada neaišku, ne, iš tikrųjų laikotarpis neaiškas kainos. Bet norėčiau pasakyti, kad yra daug būdų pasitelkti atsinaujančią energiją, elektrą. Tai gali būti ne tik tai baterijos, gali būti tiesiog, sakysime, dujas. Galima tiesiog į elektrą paversti sintetinėmis dujomis. Na, yra daug dalykų, kurie susiję su tokiu mažai oro teršinčiu judumu. Žinoma, viskas kainuoja. Ir e, tai, to negalima pamiršti. Mums tai kelia irgi susirūpinimą. Mes kalbėjome apie įvairius e, netgi tokius išimtinius atvejus, ekstremalius atvejus. E, čia buvo tiesiog kalbama lyginamas kelių transportas su geležinkeliu transportu. Su mums, man atrodo, tenka pati didžiau, didž, e, didžiausia našta. Tiesiog reikia e, pakalbėti apie tai, kad mums reikalingas visas transporto rūšis, kad reikia tiesiog bendradarbiauti ir visiems kartu ieškoti geresnių būdų. Ačiū. Na dabar mes perinime prie iš tikrųjų politikos. Mes tiesiog kalbam apie CO2 standartus, e, sakysime, na, sunkvežimių e, sektoriuje. Na, ką mes e, matėme jungtinėse valstijose, pavyzdžiui, Volvo, Mercedes gamintojai, e, jie tiesiog prašė tam tikrų standartų, jiems buvo svarbus tie standartai. Ačiū. Manau, kad Europa yra inovatoriškiausia pasaulio šalis, kurdama kelių transportą. Mes turime labai stiprią gamybos pramonę ir esame lyderiai technologijų srityje. O kai kalbame apie augimą ir darbo vietas, kai aš pasižiūriu į e, akumuliatorių e, gamybos pajėgumus, tai daugiausia tų pajėgumų turi net ne JAV, o Kinija. Jeigu pasižiūrėtume į tai iš tikslingumo pusės, tai mes labai daug žengėme į priekį e, mažindami emisijas, jas gerindami. Tačiau um, iš tiesų Europa yra labai ambicinga, eina į priekį, tad labai raginu visus e, tęsti mūsų pradėtą darbą, tačiau tai daryti tikslingai. Mes šiek tiek sunerime ir labai atidžiai stebėsime e, diskusijas dėl CO2 standartų, nes jeigu mes įdėksime CO2 standartus e, sunkiesiems lengviesiems automobiliams. Tai bus labai geriausia e, e, ir taksi automobiliuose tai bus labai geras išbandymas, nes taksi yra naudojamasi daug dažniau nei asmeniniais automobiliais. Kad nebūtų sunaikinta rinka, operatoriai turi gebėti įpirkti tą produktą už į protingą kainą. Tad investicijos yra būtinos ir e, kiekvienas mūsų investuotas e, euras operatorių bus paverstas pinigais. E, jeigu to negalės jie pasiekti rentabiliai, tai mes raginsime įdėkti tas alternatyvas, kurių jie niekada neperims. Tad mes turime diskutuoti su operatoriais, tarptautinė transportų sąjunga ir E, sukurti e, geras transporto priemonės. Mes taip pat labai vertintume e, CO2 standartus, kurie vakar buvo aptarti, tačiau jie turi būti taip pat taip pat e, tikslingi ir mes taip pat turime pateikti savo, duom, e, savo patirtis, e, remdamiesi tikslais duomenimis, realiu, gautus realiu laiku. Dabar norėčiau kreiptis į kolegą iš Swiss Rail. Pirmiausia, noriu paklausti, kaip jums atrodo pažanga keičiant transporto priemonės Europos komisija e, pasiuntė signalą, kad tai vienas iš svarbiausių signalų. Norėčiau išgirsti jūsų nuomonę apie tai. Ačiū už suteiktą galimybę pasisakyti per šitą klausimą. Ir aš manau, kad e, įvairių transporto priemonių rūšių keitimas yra viena iš būtinų priemonių mums. Ir ponas Sutel pristatė Šveicarijos e, situaciją, kur mes turime e, labai aišku e, tikslą ir ambicingus tikslus mes einame reikiamų kelių, tačiau mes turime sumažinti E, transporto kiekį, kurie, kurie važiuoja per Alves, tačiau tų ambicingų tikslų vis tiek dar nepasieksime. Labai svarbu adaptuoti tra, infrastruktūrą, kad pasiektume savo tikslus. Pavyzdžiui, Šveicarijoje uh, buvo pasakyta, kad jie turi uh, tra, um, Transalpių programą, kuri turėtų padėti užtikrinti intermodalinės sistemos uh, pereimą prie um, mažiau taršaus transporto. Labai svarbu, kad e, degalinėse būtų elektros e, krovimo stotys, kad e, transporto priemonės galėtų būti pakrautos. Taip pat yra kitų reikalavimų, kad būtų e, gerinami produktai ir paslaugos, kurie siūlomi žmonėms, kad jie galėtų pasirinkti patį geriausią transporto e, variantą. E, ir naudotų, naudotų tą transporto priemonę, kuri jiems labiausiai patenkina poreikius. Kai kalbėjote apie E, transporto priemonių rūšių pasikeitimą, jūs kalbėjote ir apie investicijas į infrastruktūrą, tačiau labai svarbi diskusija yra ir kaštų internalizavimas. Tai be abejo, e, aš manau, kad svarbu, jog išorės, e, išorės sąnaudos būtų internalizuojamos. Tai yra, kad transportas pats susimokėtų už savo Mm, taikomas už, už išmetalus. E, be abejo, tai yra labai kontroversiška diskusija. E, šita, šitas kaštų internalizavimas, kokios yra jo perspektyvos ir iš savo organizacijos pusės, ar jūs tikitės tokios uh, E, diskusijos. Taip, e, manau, kad tai labai svarbu, tačiau tai turi būti taikoma visus, visų rūšių transporto priemonių srityje. E, kelių transportas jau tiesiogiai ir netiesiogiai moka už tuos E, kaštus ir tai turi būti taikoma visoms transporto priemonėms, tarp jų ir sunkiesiams automobiliams. E, jau e, sunkiai automobiliai smarkiai apmokestinti, tad kyla klausimas, ar turėti transporto priemonę ar ne. Įdomu, ką galvoja apie tai įsėja. Mes pasisakome taip pat už tokį argumentą. Mes matome, kaip šiandieną yra organizuojamas transportas ir jie moka ne tik mokesčius, moka ne tik komercinis transportas, bet ir keleiviniai asmeninių automobilių savininkai, kaip, pavyzdžiui, registruoja savo automobilius, moka mokesčius, yra įvairiausių mokesčių Ir ar klausimas, kaip mes panaudojame tos mokesčius, ar jie iš tikrųjų yra investuojami savaldybių į infrastruktūrą, kad prisi, e, geriau prisidėtų prie geresnio mm, judumo sprendimo. Na, o jeigu įvesime dar mokesčių, tai turime užtikrinti, kad viskas, kas yra daroma, būtų subalansuota, kad bent jau panašios situacijos būtų visoje Europoje. Ir kad e, žinome, kad apmokesnimas yra e, nacionalinė atsakomybė atsiranda įvairiausių iniciatyvų į kairę ir į dešinę. E, tad tikrai reiktų didesnio nuoseklumo. Ir ta prasme aš ypač norėčiau e, susitelkti ties e, tas paskatas, kurios egzistuoja visoje Europoje paskatas pirkti švaresnius automobilius. Visoje Europoje šiandieną mes turime įvairiausių schemų, kurios atrodo skirtingai. E, vienoje šalyje naudojame vienokie kriterijai, o kitoje kitokie. Taigi, jeigu mes rimtai į tai žiūrime visoje e, Europoje ir mes norime paraginti, kad būtų pe, e, renkamas švaresnis automobilis, tai mes turime pirmiausia panaudoti jau egzistuojančias paskatų sistemas, kurios egzistuoja daugelį Europos šalių, tačiau turime taip pat rasti būdą, kaip jas harmonizuoti. Taip faktiškai yra neįmanoma misija. Tačiau bent jau galime pradėti keistis geriausią praktiką tarp valstybių narių, kad galima būtų vieniems iš kitų pasimokyti ir pasižiūrėti, kaip mes galėtume padaryti pažangą, pačią geriausią pažangą. Labai ačiū. Visa harmonizavimo idėja čia Europos parlamente visiškai priimtina. E, šitas klausimas aišku, e, reiškia, kad e, nacionalinių lygmenių egzistuoja daug kompetencijos, skirtingos šalis e, rengia įvairias iniciatyvas ir todėl aš matau, kad jums tai nelabai paranku, ne visada paranku. Tačiau to sunku išvengti pagal dabartinę ES sąrangą, tokia jau yra mūsų struktūra. Ar ponas Baš dar norėtų ką nors pasakyti? Nes jums reikės išeiti, taip? Aš manau, kad mes turėtume raginti mažiau važinėti asmeniais automobiliais ir daugiau dalintis automobiliais. Kaip tai padaryti? Palaikyti paslaugas, kurio, e, e, kurias gali teikti kelių transporto operatoriai, komercinės e, įmonės, pavyzdžiui, autobusus, dalin, vežti keliaivius autobusais, siūlyti sunkvežimių paslaugas ir taip toliau. Ir manau, kad tai būtų pokytis kelių transporto pramonėje. Pateiksiu vieną pavyzdį. Vokietija yra tokia rinka kurioje yra 170 tūkstančių e, autobusų ir 166 tūkstančiai iš jų yra dizeliniai, o e, šimta, e, keletas tik tais hybridinių elektrinių automobilių. Jeigu visus dizelinius autobusus rytoj padarytum elektriniais, elektravaromais automobiliais, tai faktiškai tai nepadarytų jokio poveikio oro kokybei, nes ne Ne autobusai e, mažina oro taršą miestuose, kaip tik autobusai gerina oro kokybę miestuose. Pone Novačik iš EBAS norėčiau grįžti prie tos minties dėl efektyvumo. Man atrodo, kad buvo pasakyta, jog e, yra tam tikra riba, kiek gali būti efektyvus variklis. Tai yra vienas iš tų klausimų, ties kuriuo kasdien dirba e-bus. Mes žinome, kad efektyvumas didėja, tačiau e, visgi efektyvumas kažkada irgi pasiekia savo ribinę e, ribą. Taigi, kokią strategiją jūs kūrėte, kad sumažintumėte emisijas, kurios galiausiai reiškia mažesnės energijos sąnaudas. Ir tai yra labai svarbi varomoji jėga. Gerbama pirmininkė, gerbimi nariai, ačiū už e, galimybę dalintis e, savo nuomonę apie mažą, mažą taršimą sukeliančių juodumų. Pradėsiu nuo gerų žaudien, naujienų. Ir jau identifikavome, e, nuo ko reikėtų pradėti, nors tam tikriems aspektams reikėtų skirti daugiau dėmesio. Daugiausiai, žinoma, pasiekta buvo gerinant efektyvumą Pavyzdžiui, e, mm, naujausias Airbus lėktuvas 80 procentų mažiau naudoja e, kūro negu pirmieji e, Airbus lėktuvai. Be to siekiame iki 2050 metų emisiją sumažinti 75 procentais. Ir tam mes sukūrėme tam tikrą tyrimų platformą globalių požiūrių IKO, Tarptautinė aviacijos organizacija, priėmė e, CO2 emisijų standartus, e, siekiant e, pagerinti kūro sąnaudas lėktuvuose ir orlaiviai ir priklauso taip, kaip orlaiviai efektyviai skrenda. Dažniausiai orlaiviai turi laikytis oro koridorių. Europos Cezar technologija turėtų e, pagerinti lėktuvų kilimą ir leidimąsi ir taip lėktuvai e, turėtų sutaupyti 10, sumažinti emisijas 10 procentų. Be to e, turime dar vieną rodiklį, tai elektros naudojimas ir hybridiniai e, orlaiviai. Kur, e, ir tai galima būtų panaudoti tuo pasiremti siekiant e, trumpų ir ilgalaikių tikslų klimato kaitos rytyje. Ir šis parlamentas jau apie tai šnekės greitų metų, kalbės apie alternatyvų aviacinį kūrą, apie galimą socialinę naudą. Mano paskutinis e, aspektas tai e, naujausias sprendimas, e, kuomet kalbama apie CO2 emisijas aviacijos sektorėje. Reikia pabrėžti, kad daugiausiai emisijos didėja ne Europos Sąjungoje. Taigi labai svarbu čia įtraukti trečiasias šalis. Taigi labai svarbu, kad ES e, skatintų e, šio aspekto vystymą ir e, skatintų prisijungti trečiasias šalis prie šios platformos. Ir kad Europos ekspertai pasidalintų savo patirtimi su trečiosiomis šalimis. Čia kalbame apie galimybių gerinimą. Tik kalbant apie ES CO2 sumažinimo strategiją, siekiama čia pagerinti administracinį efektyvumą, E, ir čia mes e, prašome, kad jūs e, imtumėmės veiksmų, kadangi tam reikia praktinių teisinių rėmų, kad būtų skatinamas konkurencingumas ir socialinė nauda, kalbant apie efektyvumą Europoje. Aš norėčiau šiek tiek pakalbėti apie priemonės. Mano klausimas susijęs su alternatyviu aviaciniu kūru. E, žinau, apie tai kalbėsime vėliau. Kaip minėjote, labai svarbu technologijų neutralumas, kuomet e, primami politiniai sprendimai. Tačiau neretai, kalbant apie atsę, tai nėra e, politiškai neutralų sprendimai. Ir kuomet skatiname tam tikrą kūrą, tai jau nebėra e, politiškai neutralu. Ir jeigu mes liksime prie e, technologijų neutralumo, kaip manote, ar kaip alternatyvūs e, kūro šaltiniai, kalbant apie aviacijos pramonę, galėtų būti skatinami? Galbūt čia nereikėtų įtraukti tam tikrų politinių sprendimų dėl techninių aspektų. Tai priklauso nuo to, ką jūs norite pasakyti, kalbėdami apie technologinį neutralumą. Galima kalbėti apie alternatyvų kūrą, tai taip pat galėtų būti biokūras, bet tai ne vien biokūras. E, orlaiviams e, nėra skirtumo, e, kadangi mes nedarome jokių modifikacijų ir nekeičiame lėktuvų variklių Žinoma, kuomet kalbate apie, apie alternatyvų kūrą ir apie uh, energetikos politiką, tai yra uh, ten galime rasti feedstock ir tai, uh, tai nėra savaime nei bloga, nei gera. Svarbiausia, kad tai būtų tvari uh, veikla ko mums trūksta šiuo e, momentu ES e, e, politikoje, tai konkrečių kriterijų, kuomet kalbame apie tvarumą. Turime daug vietos inovacijoms, kadangi negalite pradėti inovacijų, kuomet iš pradžių kalbame apie tam tikras kliūtis. Bei reikia rinkos sąlygų. Daug biokūro, kuris importuojamas į ES, jis nėra skirtas aviacijos sektoriui Taigi mes turime sukurti e, tinkamas rinkos sąlygas, kad e, aviacijos sektorius galėtų pirkti e, biokūrą. Ir taip pat turėtume sukurti rinkos sąlygas, kad biokūras būtų gaminamas Europos Sąjungoje. Žinoma, greičiausiai dėl tokios daug klausimų, bet prie to perėsime. Ir dabar perduosiu žodį vandens transporto atstovams. Ir kalbame apie ilgalaikę konkurenciją tarp e, įvairių e, transporto priemonių. Kaip manote, kaip, e, kaip yra elgiamasi su jūsų sektoriumi ir kaip, kas galėtų jums padėti vystyti transportą? Thank you, Mr. Uh, Eckhout. Bonjour, madame. Ačiū, ponios ir ponai, kalbant apie a, e, trans, šitą transportą. Kad... Um, Taigi tolimųjų e, reisų transportas. Taip, jisai taip pat konkuruoja su geležinkelio transportu, bet a, tikriausiai tuose koridoriuose, kur mes turime geros kokybės infrastruktūrą. Na, tie pavyzdžiai, e, įvairūs tie mūsų koridoriai, apie kuriuos dažnai kalbama, taip pat ir Dunojus e, koridorius. Labai svarbus yra jūri, dalykas jūriniai konteineriai, kurie tais pačiais koridoriais kursuoja. Natūralu, kad yra tarp, e, tam tikra konkurencija, bet norėtume, kad e, mes irgi galėtumėm pasinaudoti e, subsidijomis, grantais, kaip ir kiti sektoriai. Dažnai mes gauname mažiau arba iš viso negauname. Tačiau kur jūs matote, kad pavyzdžiui gaunamos subsidijos, kur ne, mums reikėtų tiesiog konkrečiau išgirsti. Na, navigacijos rytise, žinoma, e, konkurencija natūralu. Jeigu, pavyzdžiui, yra žemi vandenys, tada tiesiog ieškame alternatyvus būdai. Dažnai tada pasitelkiamas baržas, bet kartais ir matome šalis, Pavyzdžiui, e, sakysime, e, dažnai reikia perkelti kartais krovinius, e, pervežti juos geležinkeliu, ne visada tik tai vandens keliais galima, o toksai perkelimas nelabai lengvas. O taip mes tiesiog kalbame apie tam tikrą konkurenciją viduje šalies, pavyzdžiui, Švedijoje dažnai stengiamasi kiek galima daugiau pasinaudoti savo vandens keliais, nes jie, pas juos vandens tikrai pakanka. Na, bet vėlgi reikia kreipti dėmesį į saugumą. E, ir e, kalbant apie tą vandens transportą ir, e, tarnaujant, ir tarnautojus, sakysime, žmonės dirbančius ten, tai irgi yra problemas. Taigi norėtume, kad mes lygiomis galimybėmis galėtumėm pasinaudoti kad tiesiog šalis galėtų pasirinkti tokį transporto rūšį, kokie jiems labiausiai tinka. Jeigu galvojate apie vandens e, transportą, tai dažniausiai galvojama apie tolimuosius reisus, tolimą į kelią. Bet aš čia kalbu ir apie e, organizaciją, kuriai aš atstovauju, tai yra e, vandens transporto na, vadovai, menedžeriai. Dažnai mes kalbame ir apie tarpkontinentinės tarp transportą, apie įvairių siuntų gabenimą, taip pat ir apie vidaus vandenų transportą, tai yra trumpuosius reisus. Žinoma, jeigu kalbam apie tokius, na, neilgo, neilgas keliones, lengviau pereiti prie elektros kūro. Tačiau mes labai dar esame prisirišę prie dizelio Stengiamės, žinoma, kad mūsų transportas pasiektų kuo žemesnį išmetalų lygmenį, tačiau pereiti visiškai prie nulinių išmetalų lygio būtų labai iš tikrųjų dar didelė problema. Na, mes kalbame apie tai su o, jūriniu transportu. Na, Žinoma, tai, kas tinka jūriniam transportui, labai dažnai tinka ir vidaus vandenų transportui, tačiau yra ir e, vis dėlto tam tikrų skirtumų. Bet visi ir jie, ir mes labai siekiame kuo žemesnio išmetalų lygmens. Taip, aš e, sutinku, kad mes kalbame apie apie uh, duomenis, apie tai, kad labai reikalingi duomenis. Uh, tačiau, <laughs> na, vėlgi, reikia prisiminti, kad galbūt transporto priemonė labai sena, bet ji turi, sakysime, naują kokį nors variklį. Uh, na, ir, ir vėl, man atrodo, čia, čia kyla problemas apie tai, ar remontuoti reikia kažkokią mūsų laivus, ar jūs reikia iš viso laužų versti. Uh, Ar imsimės to ar kito, reikia tai daryti kiek galima efektyviau. Na vėlgi, jeigu matome, kalbam apie išorės kaštus, matome, kad galbūt šiek tiek mažesni kaštai vandens transporte, bet dėl oro taršaus tiesiog jūs esate geresnėje padėtyje. Tai kaip sumažinti tos kaštus, kaip, kaip iš tikrųjų galima šitą problemą spręsti? Na ir keletas. Galbūt paprasčiausia, lengviausia būtų kad tiesiog būtų galbūt įvairios detalės keičiamas, kurios būtinas yra tai pigiausias turbūt būdas. Na, o toliau tiesiog reikia žiūrėti, kiek kad būtų išlaikyta tam tikra proporcija naujesnių, senesnių transporto priemonėmis. Turime jau kai baržų, kurios yra varomas elektra. Bet žinoma, reikia daugiau investavimą. Bet reikia taip pat na, įsitikinti, kad ko mes besimtume, kad kiek galima būtų mažinamas taršalų kiekis. Na, bet vėlgi, netgi jeigu kalbam apie baržas, tai jų atnaujinimas toks e, daug kainuotų. Na, kalbant apie šito eismo reguliatorių ir taip pat klientų e, požiūrio taško. Taip, e, baržas yra tiesiog e, investuojamos jau arba į visiškai naujus variklius, į, arba į naujas baržas. Konkuruoja šitas sektorius, bet ta konkurencija gana sunki Taip, jeigu tiesiog norėtumėte, pavyzdžiui, kad barža būtų varoma vandeniliu, tai šito negali, negalima būtų padaryti, padaryti vien todėl, kad e, tam tikri reglamentai to neleidžia. Ačiū. Perėsime prie paskutinio, bet mažiau svarbaus e, sektoriaus. Panas Rajon, jum klausimas jūrinio ko jūs tikitės, e, pažiūrėjau, kokio technologinio progreso pažangos jūs tikitės jūrų transporto srityje? Ne tik artimiausių metų, bet a, e, taip pat ir ilguoju laikotarpiu. Ačiū, Vanas Akad, ir labas vakaras visiems. Taip, a, e, į daugelis ryčių reikėtų atkreipti dėmesio na, yra įvairios priemonės, kurios buvo sukurtos mūsų sektoriui buvo sukurtas ir e, darbiaujant su e, Tarptautinė jūrų transporto organizacija. Taip, mes kalbame ir apie naujas e, jūrų transporto įmonės, tai yra naujus laivus. Kai kalbame apie ateitį ir galvojame, koks bus efektas, taip, Pirmiausia, jeigu mes kalbėsime apie energijos e, vartojimo efektyvumą, taip, mes kalbėjome, kad apie 50 procentų gali sumažinti iki 50 metų išmetalų, bet kaip pereiti prie na, visiško šitą nulinio. Taip, čia E, turi būti e, diskusija, mes tiesiog e, kalbėsime, kalbėdami apie tarptautinės jūrų laivyno organizacijos neatstovais ir kalbėsime apie standartus, apie tai, ko iš tikrųjų reikia kad nesinaudotume tik tai iškastiniu kūru. Ne, Taip, e, mes dabar matome įvairių, įvairius eksperimentus, e, kalbame apie, e, bet net neturime jokio stebuklingo sprendimo. Mes čia jau tiesiog, kai kalbame apie jūrų transportą, jau kalbame labiau globaliai. Mums reikia galbūt 20-30 metų bet vis dėlto mes dar priklausysime didelį dalimi nuo iškastinio kūro. Taigi reikia ieškoti kitų mechanizmų. Uh, kad pasiektume na, Paryžiaus iškeltų standartų. 2018 metais. Taip, mes labiausiai dirbsime e, energijos efektyvumo srityje, Ką mes, pasižiūrėsime, ką mes galime daugiau, ko galime daugiau tam pasiekti ir kokiu mums iš tikrųjų reikėtų naujų mechanizmų, kaip mes ir toliau galime skatinti mokslinį tyrimąjį darbą, kuris padėtų užtikrinti mums na, įvairias galimybės pasitelkti kitų kiekvieną Taigi mes remiamės e, tarptautinės e, jūrinio transporto organizacijos e, standartais ir taisyklėmis. Bet kuo jūs tikitės iš bendrosios politikos kuriejų? Taip, IMO teisi tokių diskusijų, ko reikia, kad iš tikrųjų tai, apie ką jūs kalbatės, būtų pradėta. Jeigu atkreipsime dėmesį į Europos politiką pirmiausia, žinoma, reikia kalbėti, kad mūsų Europos šitos organizacijos nariai iš tikrųjų aktyviai dalyvautų kad siektų nebendradarbiavimo su partneriais visame pasaulyje, kad kalbėtų apie bendras priemonės, kurios reikalingos. Uh, Tai galbūt pirmasis dalykas, ko reikėtų iš Europos e, Sąjungos. Toliau e, reikėtų, kad būtų remiama e, inovacijos, naujosios technologijos. Taip, jau yra nemažai kas padaryta, yra Europos investicijų banko iniciatyvos. Taigi tokios ES lygmens iniciatyvos jau veikia, bet E, labai aiškiai Europos komisijos pasiūlyme numatytą strategiją. Tai yra parama e, inovacijoms, diplomatinis darbas, politinis darbas, e, na, bendraujant su EMO. Taigi mūsų planai turėtų būti kiek galima ambicingesni kad e, jau e, vėliau kitame etape mes galėtume jau pabaigti e, vykdyti tas priemonės, kurios yra pradėtos. Ačiū visiems. Tai buvo tiesiog na, toksai bandymas liktai iš paukščio skrydžio atstumų pasižiūrėti, kas vyksta ir paliesti visas temas. Na, per 45 minutės tai beveik neįmanoma, bet ačiū, kad nors tai, ką mes išgirdome apie jūsų poreikius, apie kiekvieno sektoriaus poreikius, jūsų norus. Dabar perduotų žodį, toliau tęsti mūsų posėdį. Dabar perleisiu žodį koordinatoriams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 Aš norėčiau kalbėti savo gimtąją kalbą. Noriu e, padėk, e, atsiprašyti Mas, Masimilian Salinį ir jis yra EPP šešėlinis pranešėjas atsakingas už šitą dokumentą. Jis norėtų e, žinoti, ką mes e, šioje diskusijoje galėtume pasakyti, tačiau aš norėčiau e, padaryti įvadinį komentarą, pateikti įvadinį komentarą. EPP norėtų išlaikyti tarp modalumo savoką. EPP nenori nubausti transporto sektorius, kaip tik nori jį pagerinti. Uh, E, nes e, mes iš tikrųjų turime kitokį požiūrį nei kitos politinės frakcijos, tačiau mes norime tikrai pagerinti šitą sektorių. EPP viduje aš e, analizavau įvairių transporto priemonių operacijas. Ir kai mes kalbame apie didesnį tvarumą, tai mes turime pateikti skaičius. Mes pateikėme 2015 m. gruodžio skaičius, EPP norėtų e, e, paremti savo e, požiūrį remianti šitais duomenimis. Yra tam tikro optimizmo ir vilties, kad mums pavyks pasiekti savo tikslus. Uh, ir taip pat turime realistinį požiūrį tarp vartotojų ir gamintojų. Tačiau galime be abejo ir suderinti savo skirtumus. Kartu su pranešėju mes e, savo skirtumus su kartu su pranešėju. Mes negalime patekti į tuos pastus, į kuriuos patapo, pateko taryba. Mes turėtume rasti tinkamą terpę tarp optimizmo ir pesimizmo. E, Kitaip mes e, turėsime atsižvelgti į per daug nacionalinių interesų. Norėčiau papraš... paklausti Swiss Railways atstovo e, pono Suta apie 510 milijonų e, eksternalizuotų išlaidų. Iš kur jūs gavote šitą skaičių? Aš tai aptariau su kolegomis komisijoje ir mums buvo pasakyta, kad tyrimai nebus baigti iki 2018 metų. Toliau kur, kur, turiu kitą klausimą ponui Žana. Visai neseniai. Buvo parengti nauji kriterijai automobilių pramoniai. Ir uh, Mes remiame šiais naujais kriterijais. Jungtinėse valstijose jie yra taikomi, tas pats gali būti ir Europoje. Dėl, dabar dėl EBAS, mes lankėmės EBAS e, bendrovėje visai neseniai, mums buvo labai įdomu. Ir mes kalbame apie 2050 tųjų metų apie emisijų tikslus aviacijos pramonėje iki 2005 metų. 2050 metų. Visą tai priklausys nuo to, kiek plėsis aviacijos sektorius. Mums reikia būti realistiškiams. Mes turime rasti tinkamą pusiausvyrą tarp realizmo ir optimizmo. O kaip dėl vidaus vandenų? Vidaus vandenų kelių. Deja, mes turime labai seną laivyną tokių laivų, kurie yra 30 metų senumo. Jie tinka tik metalo laužui. Prisiminkime, 2009 metais e, šis sektorius buvo labai silpnas, taigi ką turėtume daryti? Ar reiktų pakeisti variklius kuo greičiau? Ir turiu kitą klausimą. buvo priimtas e, sprendimas 2025, mm, iki 2025 metų įgyvendinti e, tą pakeitimą, tačiau tai bus padaryta dar 2023 metais, bent jau taip sakė mums tarptautinė e, jūrų organizacija, tačiau tai boikotuos kinai. mes norime būti ir realistiški, tačiau tuo pačiu ir optimistiški. Ačiū. Mano, e, aš noriu padėkoti ekspertams už pristatymą. Aš manau, kad e, labai dažnai kalbame apie tos pačius dalykus. Ir dabar yra taip, kad įvairūs uh, suinteresuoti asmenys ir įvairių transporto priemonių rūšių atstovai patikė savo um, um, poziciją. Mes visi žinome, kad Europos komisija visada reikalauja e, parengti bendrą apžvalgą, kad mes žinotume, e, kokią transporto priemonę, kokią jos rušis kaip teršia aplinką ir kiek tai kainuoja finansiškai. Mes dabar kalbame kiekvienas atskirai iš savo bokšto ir be abejo kiekvienas gerai žinome, ką turime mokėti patys, tačiau nežinome, kad, tačiau taip pat žinome, kad kiti moka mažiau ir mes e, susipriešiname tarp skirtingų transporto rūšių. Mes negalime to e, sulyginti, to sulyginimo trūksta. Ir, e, mes negalėjome tuo įtikinti Europos komisijos, kad jie parengtų bendrą apžvalgą. Suprantu, kad nėra lengva tokį palyginimą parengti. Ir jis yra, atrodo, banalus, tačiau faktas tas, kad e, kiekvienas e, stengiasi atlikti savo rūšies, transporto rūšies apžvalgą, tačiau ji nėra palyginama su kitomis. Todėl aš e, kai prisimenu apie, kai kalbame apie e, eurovinietės e, peržiūrą, tai komisija ją yra numačiusi, tačiau reikia. Tačiau, kiek prisimenu, apie tai buvo diskutuojama jau dešimt metų ir yra aptariama, e, aptariami tie patys dalykai, tos pačios problemos, galiausiai buvo priimtas kompromisas, tačiau labai gaila, kad per dešimt metų mums toje srityje nedaug ką pavyko pasiekti. Uh, Ir tik tai dar kartą norėčiau e, pradėti viską nuo tuščio lapo ir padaryti skirtingų transporto rūšių palyginimą. Mes turėtume įvertinti, kas kiek ir e, e, kur teršia nacionalinių lygmenių, sulyginti skirtingas valstybės narės, nes jos, jų tarša skiriasi. Ir e, paimkime Vokietiją, ten daugiausia tarša kelia būtent oro transportas, kitose šalyse galbūt mažiau, kitur gatvių, gatvėse, miestų gatvės yra daugiausia taršios. Ir Taip pat e, mes turime skirtingas infrastruktūros užduotis. E, pavyzdžiui, e, kad Vokietijoje įvestas kelių transporto mokestis yra didžiulis, didžiulė problema, kelia didžiulį spaudimą kitiems. Aš neturiu didelių klausimų dėl to, kad mes visi gerai žinome, kokia yra situacija, tačiau uh, Aš tiesiog norėčiau kreiptis į komisiją tam, kad galiausiai padarytų pažangą. Kitaip mes ir toliau ginčysimės. Merci. Labai ačiū. Suteiksiu žodį kitai koordinatoriai, poniai Kilonin. Gerbiama e, pirmininkė, aš turiu du klausimus. Pradžiai. Piliečiai, vartotojai, naudotojai. E, manau, kad turime nemažai darbo. E, siekiama kovoti su klimato kaita, žiedinę ekonomiką. Taip pat siekiame vystyti naujas kūro rūšis, e, skatinti naujas technologijas ir taip toliau ir taip toliau. Taigi O ką galima pasakyti apie vartotojus, kablelis piliečius? Ar jie bus įtraukti į šios procesus? Manau, kad e, čia reikėtų kalbėti apie žmonės, kurie ir yra e, susijęs su šiais pokyčiais. Jie yra pokyčių centre. Žinoma, kuomet neturime daug pinigų, nelabai įmanoma imtis inovacijų, nelabai įmanoma kovoti su klimato kaita. Taigi kaip kartu mes galime e, įvertinti sąnaudas. Ir kaip mes, kaip e, teisės aktų leidėjas, e, galime priimti sprendimus ir atsiliūdami į jūs, e, atstovus iš įvairių e, sektorių, e, kaip jūs galite mums padėti priimti geresnius sprendimus, kad e, sumažintume e, E, aplinką teršančias emisijas ir e, kad e, imtumėmės tokių sprendimų, kurie tiktų ir jums. Labai ačiū. Perdu žodį ponu Liungvilį. Labai dėkui. Manau, kad yra labai e, daug naivumo ir taip galime apibriežti šias diskusijas, kuomet e, sakome, kad ateitie turėtume daugiau, turėti mažiau emisijų. Ir mane labai domina transporto sektorius. Ką norėčiau pasakyti, kad e, bendras viešasis transportas, ir tai atrodo tarsi turėtų padėti išspręsti problemas, ir galbūt taip ir yra. Didžiojo Britanijoje matome, kad 80 procentų laiko praleidžiame autobusuose. Rodo, kad, rodo, kad yra labai daug e, keleivių. Taigi mums reikia, kiekvienam autobuse turi būti bent 19 keleivių, tam, kad kad apsimokėtų uh, šiam autobusui važiuoti, palyginant su asmeniais automobiliais. Žinoma, įmanoma, kad autobusas bus užpildytas e, šimtų procentų, tačiau tai nėra neįmanoma. Galbūt tai įmanoma dideliuose miestuose, sostinėse, bet mažesnėse vietovėse tai yra visiškai neįmanoma. Matome, kaip, kad autobusuose keleivių yra visiškai nedaug. Ir tuomet, kuomet kalbame apie asmenius automobilius, taigi šie skaičiavimai netitinka e, realybės. Kalbant apie sunkvežimius, jeigu kalbame apie e, sostinės, kas kaip pavyzdžiui Paryžius, e, kur buvo susidurtas su didelėmis oro kokybės problemomis ir tai, žinoma, turi poveikį, neigiamą poveikį sveikatai. Ir kuomet pažiūrime į šios sunkvežimius, matome, kokiu priemonių buvo imtasi. Ir čia Europos Sąjunga Ir e, jeigu kalbėsime apie Švediją, Švedija matome, kad e, Švedija bando atsikratyti senų variklių. Ir dažnai e, šie seni autobusai yra iš rytų Europos šalyse. Ir reikėtų taip pat pažymėti, kad autobusų vairuotojai uždirba itin mažai, jie dirba tarsi vergai. Ir be to reikėtų pažymėti, kad, sakysime, sunkvežimiai, kurie atvyksta iš uh, vargingesnių šalių, uh, dažnai būtent ir teršia aplinką mūsų šalyje, uh, jie netgi neperka kūro mūsų šalyje dėl uh, kūro kainos. Ir tai būtent šie vairuotojai, senų sunkvežimių vairuotojai, teršia aplinką Švedijoje. Ir Kodėl mes tai leidžiame? Leidžiame dėl to, kad tai e, yra numatyta um, multimodalinio transporto uh, teisės aktuose. Mano nuomonė, elektrinė automobilį tai yra visiška nesąmonė, nes tokiu būdu mes sukūrime problemą kitur. Nes čia turėtume kalbėti apie akumuliatorių iš ličio gaminimą. Čia kalbame apie vairias įvairias medžiagas, kurios naudojamos gaminant e, ličio baterijas, tokiu būdu e, tarša sukuriama visiškai kitur. Galbūt reikėtų kalbėti apie kitokį kūrą. E, manau, kad klausimas turėtų būti pakeistas kitu e, būdu. Turėtume neleisti tam tikros, tam tikros veiklos, kadangi, kaip matome, Švedijoje mes turime labai daug e, sunkvežimų, kurie e, teršia mūsų aplinką. Ačiū. Dabar e, suteiksiu taip pat e, žodį kitiems koordinatoriams. E, koordinatoriams duodama viena minutė, kad, kad galėtų užduoti klausimą ir klausimą užduotų konkrečiai. Pone Lukašenka, jums viena minutė. Labai ačiū, žinoma, minutės man nepakaks. Mūsų debatai rodo, kad kokios sudėtingos yra šios diskusijos, kaip yra sudėtinga e, kalbėti apie e, emisijų sumažinimą ir konkurencingumą. Manau, kad mūsų e, svajonės, tikslai, planai viršė mūsų galimybės, galimybės įvairiose šalyse. Mes kalbame apie elektrinius automobilius. Mano nuomonė, tai yra gera kryptis bet ES trūksta infrastruktūros, taigi jūs galite nuvažiuoti 100 km šiuo e, elektriniu automobiliu, e, neįkrovę e, automobilio akumuliatoriaus, tačiau aš nesivaizduoju, kaip elektriniai automobiliai gali būti naudojami, sakysime, keliaujant greitkeliais. Taip pat nežinau, kaip galėtume uždrausti tam tikrus sunkvežimius, kurie, e, kad jie patektų į tam tikras šalias. Manau, kad nepakankamai laiko skiriame kalbėdami sunkvežimius, e, apie sunkvežimius, kurių e, varikliai netitinka numatytų standartų. Ypač, kuomet šie sunkvežimiai atvažiuoja iš trečiųjų šalių. Taip pat reikėtų kalbėti ir apie kūro kokybę, sakysime, kuri, kūro, kuris skirtingas, kurio kokybė skirtinga Europos Sąjungoje ir pavyzdžiui, Ukrainoje. Galiausiai e, būtent viešasis transportas, taip, tai yra svarbi tema miestams, bet kuomet kalbame apie e, kaimo vietovės, e, tai nėra taip lengva. Ačiū. Ponas Kramer. Aš e, atstovauju poną Lunet, kuris serga ir e, jo čia nėra visi sutinka e, dėl, e, kuomet kalbama apie sąnaudas, visi skatina judumą, ir, bet atrodo, kad mes pasiruošę pakeisti dalykus tik tai techniniu e, aspektu. Nes mūsų tikslas yra tiek pakeisti situaciją, tiek apsaugoti klimatą. Pavyzdžiui, Müncheno miesto meras prieš 55 metus sakė, kad, kad automobiliai žudo mūsų kelius. Ir visi e, automobiliai turi būti elektriniai. Ir net jeigu e, perėtume vien prie elektrinių automobilių, kamščiai vis dar, e, vis dar turėtume kamščius, e, vis dar keliuose žūtų žmonės. Todėl manau, kad reikėtų žiūrėti judumą e, apskritai ir daug globaliau. 90 procentų visų automobilių vairuotojų e, Vokietijoje e, važiuoja, sakysime, e, trumpus atstumus, kurie neviršia 6 km, bet praleidžia daugybę laiko automobiliuose. Taigi nereikėtų pasitenkinti dabartiniu status quo ir reikėtų žiūrėti į visus, visas transporto priemonės transport, visus transporto būdus. Nuo 2015 mm, metų daugiau nei 80 procentų pasaulio žmonių gyvena miestuose. E, daugybė pinigų yra skiriama uh, aviakompanijoms. Taigi būtent dėl to uh, lėktuvai dažnai pigesni nei uh, traukiniai ir kartais lėktuvų e, bilietų kainos yra visiškai e, neįtikėtinai žemos. Tai yra bloga strategija. Reikėtų, kad visi mokėtų vienodus mokesčius ir gautų vienodas e, subsidijas. E, Sutikiu žodį ponui Demesmaker. Aš taip pat kalbėsiu olandiškai. Aš norėčiau užduoti keltą klausimų. Žinote, kad automobilių e, automobiliams dažnai yra taikomi įvairūs, e, taikomas mokesnės lengvatos. Pavyzdžiui, Belgijoje e, skiriama parama pirkti automobilius, kurie e, mažiau teršia, e, automobiliai, kurie yra, e, kuriems yra mažiau nei du metai. Žinote, kad niekas net nori apskritai pirkti automobilio išsimokėtinais. Dėl to mes turime automobilių parką, kuris mums daug kainuoja. Kitas klausimas ES išorėje e, dažnai e, kalbama apie alternatyves e, kūro rūšis, bet matome, kad Europa nepakankamai skiria dėmesio automobiliams, kurie neteršia aplinkos. Gerai žinome, kad automobilių sektorius uh, daug investuoja ir nežinau, ar tai e, yra e, sąmoningas sprendimas neinvestuoti į e, alternatyvius kūro e, šaltinius. Pone Meisner, e, prašau, kalbėkite trumpai, nes norėtų, norėčiau gauti ir ekspertų atsakymus. Žodis suteikiamas jums. Labai ačiū, e, daug buvo pasakyta. E, Žinome, kad įvairiose sektoriuose yra nemažai padaryta, siekiant sumažinti e, taršos emisijas, tačiau yra vienas esminis aspektas, e, apie kurį norėčiau pakalbėti, tai infrastruktūra atsinaujantiems energijos šaltiniams. Prieš kelis metus dirbau ties teisės aktais e, ir su savo politinė grupe dalyvavau E, diskusijose, kuomet e, nor, buvo norima, kad ES nustatytų ambicingesnius tikslius, tikslus ir aš pritariu tam, kas buvo pasakyta, ypač kalbant apie kelių e, transportą. E, žinoma, reikėtų dar daug darbo padaryti, kalbant apie judumą. Ir aš turėčiau vieną arba du klausimus. Taigi kalbame apie intermodalinį transportą. kodėl dalykai nėra taip, kaip e, norėtume, kodėl neperim, perinama nuo kelių prie um, geležinkelių, kol nepakankamai perinama nuo e, kelių prie laivybos. Ar yra tam tikrų problemų, e, ar kyla problemų su vidaus e, vandens keliais, tiek Vokietijoje, tiek kitur. E, yra nepakankamai naudojamos e, technologijos, kurios yra pasiekiamos tam, kad vyktų e, intermodalinis transportas, e, perkeliant krovinius nuo kelių prie geležinkelių. Tam reikėtų nemažai pakeitimų. Aš nelabai supratau tą, ką jūs sakėte apie vidaus vandens kelius. E, ypač e, kuomet minėjote apie e, vandenilį, kuris uždraustas. Taip pat buvo kalbėta apie konkrečias infrastruktūras. Ar turi, mano klausimas yra, ar turite uostų sąrašą, kurių, kurie ne, nesukūrė panaudoto vandens perdirbimo įrenginių? Pavyzdžiui, aš kalbu apie kruizinius laivus, kurie e, plaukia Baltijos jūroje ir e, kurie e, galbūt turi išmesti balasnį vandenį tiesiai į jūrą. Atsiprašau, aš man, jūs nutrauksiu. Kaip minėjau, jūs turite vieną minutę, nes, kaip minėjau, aš norėčiau sulaukti ir ekspertų atsakymo. Aš pabandysiu būti, e, kalbėti trumpai. Yra nemažai laivų, e, kurie yra geri. Ir aš labai džiaugčiausi, jeigu Šveicarija galėtų sumažinti um, sunkės rovų sunkvežimių uh, transportą. Ir aš esu iš Tirolio regiono ir aš tuo itin džiaugčiausi. Uh, Taigi, e, kokias e, priemonės e, jūs numatote? Pavyzdžiui, kalbame apie Brunner tunelį, kur ES daug investavo, taip pat turime tam tikrų draudimų, sektorinių draudimų. Galbūt būtų įmanoma uh, paskatinti, kad šis transporto sektorius veštų daugiau e, naudos ir to už to uždirbtų daugiau geležinkeliai. Aš nenorėčiau nuvilti savo kolegos, aš taip pat e, kalbėsiu olandiškai. Taigi labai ačiū e, ekspertams. Jeigu grįžtame prie Europos komisijos strategijos, bet e, nepaisant iki šiol turėtos patirties, kai buvo panaudotas infrastruktūrinis fondas būtent e, šioms iniciatyvoms skatinti. Ar žinote, apie konkrečius atvejus, kuomet buvo daug investicijų ar kuomet reikėjo, sakysime, papildomų investicijų. Ir kalbant apie strategiją. Aš žinoma, nu, manau, kad reikėtų sumažinti emisijas, bet ką dar? Ponas Koš. E, labai ačiū. Aš turiu vieną klausimą ponui Zuter kaip ir mano kolega ponas Vandenkampa, mane labai nustebino e, skaičiai, kuriuos pateikėte. E, kada, kas mane labiausiai domina, tai sąnaudos e, ir būtent santykis tarp sąnaudų ir pelno. Ir jūs kalbėjote apie socialinę naudą. Ar galėtumėte ką nors daugiau pasakyti apie tai? Aš taip pat turiu klausimą. E, kuris galbūt visiems, jūs visi turite e, variklius ir kalbame apie e, įvairius e, variklius, kuriuos galima būtų minėti. Kalbame apie biokūrą, įvairius hybridinius variklius, elektrinius, vandenilinius ir taip toliau. Ar nemanote, kad šis būtent pas, išsisklaidimas galėtų padėti, kad perėjimas prie naujų e, priemonių bus lengvesnis, ar bus galbūt tai kaip tik e, yra e, kliūtis. Taip pat norėčiau pabaigti optimistinę gandą, e, kad manau, kad mums pavyko panaikinti anglimi važiuojančius e, garvežius. Labai ačiū. Taigi e, ekspertams yra labai daug klausimų. Kalbam apie būtent skirtus pinigus, apie euro vinjetės, apie keleivius, E, ir aš galbūt visų nepa, klausimų neišvardinsiu, bet e, ekspertai jums skiriama po dvi minutės. Kiekvienam po dvi minutės. Puiku, aš džiaugiuosi, kad jūs e, sekate tai, kas yra sakoma. Taigi pradedame nuo ekspertų, kurie man yra iš dešinės. First of all, um, to reply on the question of Mr. Van. Taigi skirtumai tarp jungtinių valstybių ir Europos. Prancūzų dabar jau baig. Ne, prašom toliau tęsti. Atsiprašau, nesupratau, kad klausimas man nukreiptas. Na, tai, ką aš išgirdau, yra daugiausia apie efektyvumą. Tai kai kalbame apie tai, kokie gali būti sprendimai, mes tiesiog labai nukrypame skirtingomis kryptimis kitaip, e, tai nau, investicijos į naują kūrą. Taip, na, aš sakyčiau, kad problemos iššūkiai iš tikrųjų yra labai dideli. Na, pirmiausia, tai misijas, bet taip pat, e, na, mes matome vis dėlto, kad, e, na, keičiasi ir požiūris, ir polgis. Po Na, tiesiog jau ir e, mūsų visuomenėje jau požiūris keičiasi, kad taip, šitie išmetalai yra labai blogas dalykas. Na, e, kalbėjome ir apie tai, kad nepaprastai svarbu išlaikyti kažkokį bendradarbiavimą, santykius tarp įvairių transporto sektorių. E, reikia atsižvelgti tai, kas vyksta turizmo srityje taip pat. Na, nes netgi ir tai susi, kažkaip tai liečiasi su o, išmetalais. O čia galima situaciją gerokai pakeisti, bet reikia e, dirbti iš tikrųjų sistemingai o, ir koordinuoti įvairių sektorių veiksmus. Tik tada galima tikėtis pokyčių. Yra tam tikras o, e, ryšys tarp, na, iš viso transporto valdymo ir šito iš metalų. Tai yra iš tikrųjų, kiek mums transporto reikia, kokių transporto rušių, kas mūsų ekonomikai svarbiausia. Galbūt yra kai kas, ko galima būtų ir atsisakyti. Ačiū. Žodis jūsų kaimynai. Taigi, aš norėčiau kalbėti apie metodą ir galbūt nedarysiu prezentacijos apie met... tai, nes e, jau gal 20 ar 30 metų, kuomet, e, kuomet sąnaudas e, skaičiuojame atsižvelgdami į vairius nuostolius. Ir tai nuo, šie duomenys nuolat tikrinami, atnaujinami. Uh, E, taip pat vykdomi įvairūs tyrimai, kuomet e, žiūrima, e, kokį poveikį tai turi aplinkai. Ką aš norėčiau pasakyti, kalbant apie skaičius. Ir manau, kad tai galima būtų geriau finansuoti. Irgi mes vykdome savo tyrimus. Ir manau, kad tai nieko nepakeis, kalbant apie diskusijas. Ir kuomet kalbame apie sąnaudų ir pelno analizę, yra daugybė studijų, e, kurios tyria poveikį ekonomikai, e, aplinkai, e, mano minėtų sąnaudų ir pelno tyrimų Ir e, MUV generalinis direktoratas e, nesiniai paskelbė ataskaitą, kuriame yra daug skaičių. Ir e, čia būtent kalbama apie išorinės sąnaudas, kaip jau ir minėjau anksčiau. Kalbant apie e, priemonės, kurios taikomos prekių transportavimą, manau, kad mano kolega geriau pakalbės apie tai. Žodis ponui Žinar. Taip, na vėlgi, jeigu lyginame Junktinės valstijas su Europą, na, čia tai galima tiesiog kalbėti apie taip pat palyginimą realizmo su idealizmu. Na, rinkos yra visiškai e, skirtingos. Yra skirtingi e, tiesiog e, teisiniai reikalavimai. <laughs> Teisiniai reikalavimai sunkvežimė, tai ir sunkvežimė visiškai kitaip atrodo. Daug kas skiriasi. Jeigu pasižiūrėsime. Na, tiesiog į reikalavimus liečiančius, sakysime, turi reiklių, jeigu pažiūrėsime į tai, kiek degalų yra sunaudojama, kiek tonų na, per kažkiek tai kilometrų. Tada šiandien jungtinių valstijų sunkvežimiai netgi nesilaikant tokių standartų, kokiu mes turime laikytis per pastaruosius penkerius metus. sumažino maždaug 7, e, kilom, 7, 7 procentai sumažino degalų sunaudojimą. O čia jau mes kalbame apie kaštus trečdalis, jeigu aš e, klystu, tai mano kolega iš dešinės pataisys mane, kad vienas trečdalis kaštų kaip tik priklauso nuo tiek, kiek sunaudojama degalų. Taigi, tiesiog, man atrodo, sunkvežimių gamintojai irgi suinteresuoti gaminti tokius sunkvežimius, kuriems reikia mažiau kūro. Dabar, kai kalbame apie investicijas į alternatyvius, į alternatyvų kūrą. Jeigu pasižiūrėsite į tai, kas vyksta, galbūt netaip svarbu pasižiūrėti, kas vyksta iš tikrųjų atskiruose regionuose, bet kas tos patentus turi. Man atrodo, kad labai dažnai tokie atvejai, kada tiesiog patentus įmonės turi vos ne visame pasaulyje. Jeigu pasižiūrėsime į elektrovaromus varomas transporto priemonės pasauliniu mastu, Europoje yra antroje vietoje, nes valstijos trečioje vietoje. Tiek iš manęs. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Ponės ir ponai, aš kalbėsiu kiek įmanoma trumpiau ir atsakysiu e, į jūsų klausimus e, ir kai kuriuos atsakysiu raštu. Pradžioje e, dėl, e, dėl geresnio skaidrumo ir bendradarbiavimo. Labai sveikinu šitą pasiūlymą, tačiau mes turėtume e, lyginti obolius oboliais, o ne su greušėmis. Mes turime e, kalbėti apie tai, kad kelių transportas turi teikti kelių judumo ir profesin, profesionales paslaugas. Ir lygiai taip pat tas paslaugas turime lyginti ir kitose E, kelių e, transporto rūšyse e, trans, kitose transporto rūšyse. Manome, kad vidaus keliai yra. Vidaus vandenų keliai yra geriausia transporto priemonė. Jūsų pavyzdžiai, kuriuos pateikėte, yra patys geriausi. Jeigu mes negalime pelningai operuoti autobuso, tai vargu, ar e, yra neprotinga įmonė nutraukti tokią veiklą, kad mes turime kiek įmanoma geriau išnaudoti e, savo turimas transporto priemonės. Mums reikia e, geresnių kelių ir geresnės kombinacijos tarp visų transporto priemonių rūšių. Ir žinome, kad profesionalus transportas plečiasi, mes turime pagalvoti, kaip geriau sukurti pažangius teisės aktus. Dėl tolesnių komentarų, kuriuos mes išgirdome, ponia Krama, labai ačiū, jūs patvirtinote tą pasiūlymą, kurį padarėte pradžioje, kad mes taip pat turime pagalvoti apie tai, kaip e, kiekviename sektorija gali keistis e, mūsų elgesys. Na ir e, baigiant, mums, mums trukdo įvairios nacionalinės strategijos, mūsų transportas eina. Na, na, tra, kursuoja tarp sienų. Prisiminkime dizelinius e, autobusus, kuriuos turime pakeisti švaresnę alternatyvą iki 2020 metų. Mūsų tikslai iki 2025 metų yra tokie, kurie neatitinka tų, e, kurie nustatyti iki 2020 metų. Mums reikia e, tikslingumo. Padarysiu išvadą. Jeigu paimsime dvi transporto priemonės, reikia paklausti, ką jos atlieka, kokias funkcijas funkcijas ir tam reikia skirtingos energijos ir skirtingos technologijos. Ačiū. Ačiū, ponas Boš. Pradėsiu nuo komentaro dėl e, emisijų generuojamų per visą eksploatavimo laikotarpį. Uh, Mes e, įvertinome jas elektrinėms transporto priemonėms, traukiniams e, ir viešojo transporto emisijas ir panašiai. Visos jos parodo, kad e, geležinkelis yra pats efektyviausias klimato atžvilgių. Dėl elektrinių transporto priemonių jos e, turi akumuliatorį ir be abejo tai e, didžiausias daromas poveikis. Be abejo, kalbant apie e, variklinės transporto priemonės, tai joms reikia iškasnio kūro. Uh, dėl to klausimo, kaip paskatinti tarp modalinį krovinių transportą. Aš sutinku su tuo, kad e, reikia investicijų, kad galima būtų palengvinti e, pervežimą ar atvežimą iki trailerių. Be abejo, ta, toje dalyje reikia investicijų. Uh, tam e, reikia geros kelių infrastruktūros, kad transportui būtų e, lengviau judėti ir jis, e, jį galima būtų patobulinti. Taip pat labai svarbu sukurti pasiūlymus, kaip tai padaryti ir kaip užtikrinti, kad žmonės pereitų prie geležinkelių. Be abejo, tam reikalingos paskatos, o lengviausia būtų tai, ką darome Šveicarijoje, tai yra nustatyti uh, E, tam tikras kainas ir mokesčius, kurie e, ekonomiškai e, leidžia tikslingai pereiti prie geležinkelio. Dėl investicijų klausimo noriu papasakoti, kokį sprendimą taikome Šveicarijoje. Mūsų labai, turime labai gerą būdą koordinuoti savo infrastruktūrą. Taip, mes daug skirsime lėšų atsinaujinančiai energijai ir apskritai atnaujinimui mūsų transporto priemonių. Taip, daug dėmesio kreipiame ir į kelius. Su tokia priemonė mes turime, e, galime turėti bendrą pagrindą bendroms investicijoms ir sukurti e, e, nuoseklę strategiją dėl to, kaip investuoti į įvairias geležinkelio infrastruktūras. Labai ačiū. Labai ačiū. Žodis ponui Novaski. Ačiū. Aš pasistė, pasižymėjau tris skirtingus klausimus. Visų pirma, E, dėl aviacijos ambicijų. Teis, tiesa, kad mes susidurėme su nauju iššūkiu, tai yra e, transporto augimu. Ir turime globalų tos pramonės e, tikslą, tai yra iki 2050-ųjų sumažinti savo emisijas 20 procentų mes taip pat turime užtikrinti bendrą Europos rinką. Ir uh, Svarbu taip pat paminėti, kad turi būti skatinamos inovacijos. Kaip jau sakiau, mes Europoje turime e, fantastišką projektą, tai yra e, žydro, žydro dangaus, Blue Sky projektą, tai yra privati ir privataus ir viešojo sektoriaus partnerystė. Ji finansuoja pati pramonė. E, taigi tai yra labai svarbu, tačiau jeigu tai palygintum su e, tai, ką e bus investuoja į tokią plėtrą. Tai yra 3 milijardai per metus. Taigi matome, kokio masto tas iššūkis. Ir mes turime užtikrinti ir paskatinti šios svarbios tyrimų programos vykdymą. Taip pat atsis, e, pasižymėjau jūsų klausimą dėl e, to, kas geriau - geležinkelis ar aviacija. Uh, Prieš 20 metų štai kas įvyko. Buvo e, sukurta bendra aviacijos rinka ir tai smarkiai pakeitė transporto pramonę. Pasižiūrėkime į e, tai, kas įvyko vakar, e, kai aš ruošiausi šiai diskusijai, aš panagrinėjau bylą e, dėl E, aviaci, aviacijos bendrovės e, kainos e, tarp Barcelonos ir Madrido. Kelionė, kelionė traukiniu yra didesnė dėl to, kad geležinkelių rinka nėra dar atvira. Uh, ir yra tik viena geležinkelių bendrovė, o pasižiūrėję į oro erdvę mes matome, kad turime penkias e, bendrovės siūlančias šitą kelionę tarp Barcelonos ir Madrido. Ir e, tai yra ir dvi ispanų, ispanų įmonės, trys ispanų įmonės, viena portugalų ir viena norvegų. Taigi matome, kokia e, ženkliai kardinali ta skirtinga ta situacija. Labai ačiū, kad supratote mano ženklą. Labai ačiū. Taigi, sugrįžtant prie pono Vandekam klausimo, e, kalbant apie labai senus e, laivus, labai sename laive galime turėti labai naują e, variklį. Ir netgi senas variklis nebūtinai reiškia, kad išmeta į aplinką daugiau negu naujas. Tai galbūt paradoksas, bet e, mes tokius duomenis atradome darydami tyrimus ir e, mes e, padarėme labai daug pastangų, kad realioje situacijoje pa, tai pamatuotume. Ir žinoma, mes sveikiname Europos parlamento iniciatyvas, nes mes skatiname baržo operatorius perėti prie švarių e, energijos šaltinių ir pasinaudoti tiek e, įvairių, pinigais iš įvairių šaltinių, tiek iš Europos investicijų banko, tiek iš įvairių fondų, tiek iš Europos komisijos ir manau, kad jūsų e, parama yra labai sveikintina, nes baržo operatoriai tikrai yra pasirengę perėti prie naujų energijos šaltinių. Toliau ponios Maisner klausimas kalbant apie e, modalinį perėjimą, šiuo metu neturime e, problemų su e, dabartinė rinka įvairiams didelėmis prekiamis, su konteineriais. Mes turime labai daug multimodalinių operatorių, bet problema yra būtent patekti į naujas rinkas, į kontinentinės rinkas. Ir čia reikėtų pradėti su mokymais, E, ir e, dažnai e, jūs pradės dirbti šioje sferoje, labai mažai žinote apie vidaus vandens kelius. Ir manau, kad ties to turėtume labai daug dirbti, kad apie tai būtų mokoma ir to būtų mokomi profesionalai. Labai svarbu taip pat ir uh, kalbėti apie vairias sistemas, e, kurios buvo sukurtos visų pirma saugumo tikslais, bet e, taip pat ir tai e, leidžia kaupti informaciją įvairiais klausimais, norint sužinoti, kur yra mano krovinys, kur yra mano laivas, kada jis atvyks ir manau, kad ši informacija turėtų būti pasiekiama, kuomet kroviniai keliauja iš vienos šalies į kitą ir manau, kad e, tai turėtų būti labiau prisie, e, pasiekiama e, ir mums reikėtų būtent šią direktyvą peržiūrėti ir mums taip pat reikėtų daugiau investicijų į infrastruktūrą ir į įvairias infra, infrastruktūros projektus. Labai ačiū. Ir pradedant pono Vandenkamp klausimu, kalbant apie uh, e, užsispyrus Europos parlamentą, aš visiškai uh, sutinku su uh, ambicijomis, kurios buvo paminėtos, tačiau klausimas yra, kaip tai geriausiai pasiekti. Ir tarptautinė jų organizacija uh, veikia gana sudėtingai ir debatai yra gana sudėtingi. Uh, E, nes yra labai sudėtingos diskusijos tarp išsivyščiusių šalių ir besivystančių šalių. Ir mes neturime e, numatyti e, ultimatumų kad, tam, kad diskusijos eitų tinkama kryptimi. Ir manau, kad tai galima būtų pataisyti. Ir manau, kad kalbant apie ETS, galima būtų šią problemą išspręsti. E, taip pat, kalbant apie modalinius laivus, tai taip pat problema, kuri ir susijusi su jūrų transportu. Ir mes ten turime padaryti vieną dalyką, tai būtent sukurti e, bendrą rinką, nes esame vienintelė e, sritis, kur bendros rinkos nėra. Ir mes tikimėmės, kad Europos komisija peržiūrės minėtas direktyvas ir tikėsimės, kad jūs paremsite šias iniciatyvas. E, kalbant apie uostus, kurie nesilaiko taisyklių, sąrašo aš neturiu, bet e, turime nemažai e, įmonių susijusių su kruiziniais laivais, kurios jau tokią informaciją teikia. Ir mes tokiu būdu galime kreiptis į uostus. Ir taip pat nemažai problemų kyla su vandeniu, kuris naudojamas talpykloms išplauti ir kyla tam tikrų e, konfliktų, pavyzdžiui, kaip e, e, ir konfliktų tarp vandenų direktyvos ir sulfitų direktyvos. Taigi, neaišku, kaip tai reikėtų tiksliai padaryti. Ir čia yra tam tikrų dalykų, kaip tai reikėtų, turėtų būti daroma. Ar tam reikėtų sukurti tinkamas vietas uostuose. Labai ačiū. E, pabaigai suteiksiu žodį e, mūsų e, pranešėjui ir vėliau aš pabaigsiu. Uh, just... Trumpai norėčiau padėkoti visiems. Aš manau, kad uh, ką mes e, turėtume padaryti pranešime. Mes e, apžvelgsime tam tikrus e, klausimus, kurie svarbus visiems, juos aptarėme pačioje pradžioje. Mes kalbame apie elgsenos keitimą, apie kainodarą, apie logistikos pakeitimą ir taip pat be abejo pereisime prie skirtingų sektorių, kur matysime įvairią raidą. Taip pat matysime, kokia yra to pranešimo struktūra ir kaip galėsime išspręsti visus šitos klausimus ir apžvelgsime visą visą ne, naujausią eigą. Taip pat e, vienas iš iššūkių susijusių su pono Vandekam e, klausimais. Tai yra iššūkiai, kurie mūsų laukia ateityje kiekvienas sektorius turės juos spręsti palaipsniui. Taip, yra tam tikras netitikimas ir čia mes turime įsikišti, turime rasti pusiausvirą. Norėčiau pasakyti vieną dalyką, ponui Fantekam. Aš nemanyčiau, kad tai yra optimizmas, o nerealizmas, nes tie tikslai, kuriuos mes turime iškelti dėl Paryžiaus, yra labai realistiški. Taigi turbūt mes e, turėsime rasti pusiausvyrą e, tarp realizmo ir e, optimizmo. Balandžio pirmą savaitę mes parengsime šio projekto projektą, šio, šio dokumento projektą, tačiau tai yra tik tais proceso pradžia. Labai ačiū. Ačiū pasisakiusiems. Manau, jiems galime paploti. E, bet aš manau, kad e, jums mūsų dar reikės, nes e, diskusijos tik prasidėjo ir mums bus nemažai darbo ir dėkoju pranešėjai už šios diskusijos moderavimą. Manau, kad mūsų tikslas yra dar labai toli. Mes užsibrėžėme 2050 metų tikslą ir kalbant apie švar, švarius, švarias transporto priemonės. E, ir aš manau, kad jau turime būdų e, imtis veiksmų. Ir manau, labai džiaugiuosi, kad e, įvairūs miestai, tokie kaip Malmė, jau prieš dvi dienas gavo miestų judumo E, prizą, prizą, kurį skyrė Europos komisija už gerasias praktikas. E, ponas ir tu kalbėjo apie eurovinjetes ir yra taip pat ir Junkerio planas, e, kur kalbama apie švaresnės transporto priemonės. Ir taip pat visos multimodalinės platformos. Ir žinoma, aš žiūriu į automobilių pramonės atstovus. Manau, kad jums reikėtų padėti. E, žinoma, taip pat reikėtų skirti daug dėmesio ir e, geležinkeliams, nes mes visi siekime bendrų tikslų. Mes e, gavome įvairių ataskaitų šią temą ir mes tarsi iš naujo kūrėme automobilių sektorių, kadangi Europoje šiame sektorėje dirba daugiau nei 30, 13 milijonų darbuotojų. Taigi dėkoju visiems pranešėjams ir tikiuosi, kad jūsų darbai atitiks tikslus ir iššūkius, su kuriais mes susidurėme, ypač kuomet kalbame apie piliečius ir taršą. Taigi dar kartą labai dėkoju ir tikiuosi greitai jūs vėl čia pamatyti. Ir manau, kad reikėtų jiems paploti, kaip ir reikėtų paploti pranešėjams. Ir tikiuosi, kad ši ataskaita bus labai ambicinga. Ne partez pas, ne partez pas, ce ne... On continue, on continue. E, nepalikite salės, mes posėdį tęsime.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 Monsieur Airbus, comment il s'appelle Comment il s'appelle, Stilo Monsieur Thierry Novaski. Diskutez dehors, s'il vous plaît. Ponas Thierry Novaski, prašome palikti salę ir diskusijos pratesti už durų. Merci beaucoup. A très bientôt. Taigi tęsime posėdį. Ir devintasis punktas valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų susijusių su gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimais suderinimas. Taigi nuomonės projektą, e, kuris dabar aptarsime ir po, e, perduodu žodį ponui Keith Taylor, vėliau e, žodis šešėliniams pranešėjams ir e, steiksime žodį Europos komisijai. Pone Taylor, žodis jums. Well, much, Chair, and, um... Labai ačiū, pirmininkė. Norėčiau pirmiausia padėkoti visiems uh, šešėliniams pranešėjams už jų kantrybę uh, per šitas visas diskusijas. Taip, iš tikrųjų, dėkingas už tą įsipareigojimą, už tai, kiek buvo stengiamasi rasti kompromisinių sprendimų. Na, bet požiūriai yra tokie skirtingi, kad tiesiog vien dėl to reikia atidėti balsavimą, kad kompromisas būtų pasiektas. Taigi labai ačiū už tai, kas jau padaryta. Ir šiandien situacija ypatinga. Dabar mes kalbame apie pakeitimus, apie kompromisinius pakeitimus, nors jie dar nėra baigti. Yra daug a, klausimų, dėl kurių mes sutarėme. A, na, žinoma, kad reikia tiesiog a, labiau suderinti teisinius aktus, a, na, bet nepasiekėme dėlių rezultatų dar kai kurių politinių dalykų. Na, pirmiausia, tai liečia gamtos apsaugą ir a, transporto paslaugas. A, na, man atrodo, kad a, infrastruktūra iš tikrųjų turėtų būti vienas iš prioritetų. A, Ir na, tie tesni aktai turėtų, turėtų būti numatyta, kada iš tikrųjų reikia įgyvendinti tai, ką mes užsibrėžėme. Žinoma, žmonių judumą reikia skatinti. Tikiuosi, kad mano kolegos pritars mano entuzijazmui, tačiau dar iš tikrųjų dar reikės šiek tiek padirbėti, kol galėsime iš tikrųjų nu, dėrėtis dėl to, kad pasiektume geriausius sprendimus. Uh, Na vėlgi kompromisas sprendimas dėl, o, na, taip vadinamo mobilitavimo aparatų mašinų e, skiruose terminaluose. Dauguma grupių sutarė, kad, a, kad iš tikrųjų jį turėtų būti pasiekiamas visur tokias, a, tokie įrenginiai. Na, bet reikėtų numatyti vėlgi tam tikrą galutinį terminą, kada reikėtų tai pasiekti. A, Vėl kompromisinis pakeitimas dėl turizmo, dėl vėlgi apgyvendinimo, maitinimo. Tai turėtų rasti savo vietą direktyvoje bet kol kas dar mes nepasiekėme bendrą sutarimą. Taip, žinoma, mūsų pradinėme tame pokalbėje, pradinėse diskusijose pasiekėm pažangos. Tačiau reikia užtikrinti ir paramą ir tai, kad žmonės, kurie turi e, judėjimo problemų, kad jiem būtų visos mūsų paslaugos pasiekiamas. Na, kitą savaitę bus dar vienas šešėlinių pranešėjų stikimas ir mes balsuosime jau dėl kelių dalykų. Tikiuosi, kad pasieksime vis dėlto tam tikrą kompromisą, kuris bus tinkamas visoms grupėms. Na, gyvenu vildamasis tuo. Ačiū pirmininkė, bet jos jau nematau, jos nebėra. Taip, tuoj grįž, nebijokit. Pirmiausia, panas Kochas. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, labai norėčiau padėkoti Keith Taylor pranešėjai už puikų darbą ir Europos parlamente aš e, įsteigiau šitą e, e, grupę prieš daugelį metų, buvau atsakingas už ją ir todėl man labai svarbus klausimai susijęs su žmonių su negale. Norime kasdien pas, pagerinti jų kasdienę situaciją. Turime labai daug kompromisų, turime labai daug klausimų. Ar Tai e, mes turime priderinti e, turizmo sektorių e, prie tų žmonių poreikių. Ir trečia, be abejo, mes turime šitą direktyvą įtraukti ir transporto klausimus. Ankstesnis komisijos pasiūlymas turėjo daug problemų, nes visus šitos aspektus reikėjo smarkiai išplėsti. Kalbant apie turizmą, mes turime spręsti kompetencijos klausimą. Reikia e, per, perstatyti e, daugy, daugybę pastatų, kurie turi būti pritaikyti prie neįgalių žmonių poreikių. Ir e, tam alternatyva būtų, pavyzdžiui, skaitmenizavimas. Dabar atskiras transporto E, priemonės. E, žinome, kad reikia užtikrinti e, ir piliečių teises, taip pat aplink, aplinka yra nesutarimų objektas. Iki šiol mes stengiamės E, išanalizuoti labiau e, dabartinius teisės aktus ir reikalavimus, siekdami įsitikinti, kad mums nereikia šiam sektoriu skirto e, pranešimo. Galbūt mes turėtume tai dabar įtraukti į direktyvą ar vėliau įtraukti. Transporto sektoriuje yra daugybė būdų padėti žmonėms su negale ir mes turime išanalizuoti tai, kas jau dabar yra ir po to tik nuspręsti, ką turime papildyti. Ir taip pat e, manau, kad e, turime patenkinti lūkesčius tų žmonių, kurie e, susiję su E, šiuo dokumentu. Manau, kad šitą tekstą galime padaryti realistišką, tikimės, kad dauguma jam pritars, tačiau dabar taip dar negali atsitikti e, socialdemokratai pasisako už tai, kad balsavimą reiktų perkelti. Aš tikiuosi, kad pranešėja e, dabar toliau e, veiks ryštingai, kad užsitikrintų didelę daugumos, e, didelės daugumos paramą. Ir e, labai svarbu, kad transportas būtų paliktas šioje direktyvoje. Ačiū. Ačiū, ponas Artuch. Jums žodis. Visų pirma, dėkoju pranešėjui ir šešėliniams pranešėjams ir uh, Labai atsiprašau, kad ponė Senelo negalėjo čia dalyvauti, nes ji turėjo e, dalyvauti šešėlinių pranešėjų imko posėdyje. Pirmiausia, kolegos, noriu padėkoti pranešėjai už e, kompromiso paieškas tarp politinės tarpulinių frakcijų. Mūsų frakcija pritarė daugumai kompromisų. E, mes palaikome, kad šitos direktyvos taikymos rytį reiktų išplėsti E, ir įtraukti e, mobilių paslaugų terminalus, e, taip pat viešai prieinamų paslaugų ter terminalus ir taip toliau mes turime neleisti, kad dabartinėme sektorėje būtų dubliuojami teisės aktai. E, čia turi būti įtraukti tik tie reikalavimai, kurie nėra įtraukti į kitus teisės aktus. Tačiau yra tokių e, sričių, kurių e, niekas nereglamentuoja, todėl mes turime jas įtraukti čia. Tačiau atrodo, kad dėl kompromiso dabar susitarimą rasti sunku. Ir tarp jų tai yra jau pastatytos, apstatytos aplinkos įtraukimas į šios direktyvos direktyvos e, taikymo sritį. Tačiau manome, kad lab, tai labai svarbu padaryti žmonėms su negale, e, kai jie nusprendžia e, naudotis transporto paslaugomis. Todėl labai svarbu pabrėžti prieinamumo reikalavimus, kai, kad, kad keleiviai galėtų naudotis mobiliomis taikomosiomis sistemomis. Uh, ir turėtume daugiau susikoncentruoti į prieinamumą ir e, reglamentuoti įvairius aparatus ir mokėjimo terminalus, kurie kol kas dar nėra įtraukti į dabartinės direktyvas. Mes taip pat siūlome įtraukti e, mobiles paslaugas ir mobiles taikomasias e, E, programėlės, kurios reikalingos teikiant transporto paslaugas. Aš tikiuosi, kad šios pakeitimus jūs palaikysite. Dar kartą noriu padėkoti pranešėjams, šešėliniams pranešėjams už bendradarbiavimą rengiant šitą nuomonę ir aš tikiuosi, kad mes e, rasime kompromisą transporto komitete artimiausių metų kad IMKO e, galėtų atsižvelgti į mūsų nuomonę savo pranešime. Tiek norėjo pasakyti ponė Senilova, o aš kaip koordinatorius pridursiu, kad stengsiuosi e, suderinti e, šiuos sudėtingus diskusijos klausimus. Labai ačiū. Žodis ponai Teličkai. Uh, ačiū, uh, pirmininkė. Uh, Aš turiu atsiprašyti, kadangi mano kolegė tiesiog negalėjo dalyvauti, aš vietoj jos. Na, aš tiesiog e, pateiksiu jos nuomonę, e, ji manęs tiesiog paprašė e, ją pasidalinti. Pirmiausia, reikia savo priminti apie tai, kokia mūsų užduotis. Svarbu, kad ES laikytųsi naujų įsipareigojimų, konvencijos įsipareigojimų, kurie liečia žmonės su negale Mano kolegė tikėsi, kad tik tai, jeigu konsoliduotas toksai požiūris, požiūris į tai, į teisinę aplinką, į įvairius dalykus, kuriuos mes jau kalbėjome, gali užtikrinti sėkmę. Antra, galbūt nuo to ir reikėjo man pradėti norėtų padėkoti mano kolegė e, pranešėjim ir pastebėti, kad vis dėlto dar yra gana sunkių rimtų problemų. Ir e, šitų šešėlinių pranešėjų nuomonės e, na, skiriasi, bet tiesiog džiaugiamasi, kad galbūt sutinkama ties tuo, kad na, reikėtų dar padirbėti, kad visai mes dabar būtų šiek tiek per ankstyvas. viena svarbi pastaba reikėtų a, žiūrėti į a, tą teisinį tokį pasiūlymą, kaip į dokumentą, kuris papildo a, mūsų teisės aktus, a, kurie kalba apie a, žmonės su negale keliaujančius įvairiomis transporto e, rūšimis. A, jie tikisi, kad šita direktyva turėtų a, būti taikoma tik tada, a, kai jokiuose kituose ES teisės aktuose apie tai nėra kalbama. O tai reikalinga tam, kad nebūtų tiesiog dubliuojama. Ir kad nebūtų kažkokių, na, tokių dalykų, kur galima būtų rasti kažkokią tai būdą išsisukti nuo įpareigojimų vykdymo. Vykdy, Na, mes e, visi žinome, kokie nesutarimai tarp e, šešėlinių pranešėjų o, ir sakoma, kad tiesiog reikėtų kažkaip rasti pusiausvirą tarp tų požiūrių, kad negryžtume prie to pirminio a, pasiūlymo, a, e, bet kad būtų laikomasi to pasiūlymo tiesiog savanoriškai. A, Taip, tiesiog, tiesiog reikėtų kalbėti apie tai, ar tai iš tikrųjų vienintelis na, būdas tai, ar tiesiog papildai kitus būdus. Na, dėl turizmo. Atnešėja norėtų priminti, kad turizmo įtrauktis visiškai neprieštarauja 195 straipsniui kuriame kalbama apie turizmo politiką valstybėse narėse, priešingai norėtų priminti, kad e, paslaugos susijusios su turizmu, e, su e, šitame kontekste iš tikrųjų visiškai atitinka mūsų siekiamus tikslus. Aš buvau paprašytas pabrėžti, kad jie visiškai nenori, kad šita direktyva vestų prie didesnės administracinės naštos mažoms ir vidutinio dydžio įmonėms. Kad šita našta būtų proporcinga. Norėtų, kad būtų išvengta bet kokiu neproporcingus naštos šitams įmonėms na, šešėlinė pranešėja taip pat sakoma, kad reikėtų kalbėti apie alternatyvas. Kitais žodžiais tariant, yra alternatyvų ir reikia tiesiog ieškoti, kas iš jų labiausiai tinka. Ir paskutinė pastaba. Uh, Mūsų šešėlinė pranešėja norėtų priminti, kad kitose pasaulio dalyse, pavyzdžiui, jungtinėse valstybėse ir Pietų Amerikoje šitas paslaugos teikiamos žmonėms su negale jau yra teikiamos. Taigi reikia, kad mūsų paslaugos būtų lengviau prieinamos ir būtų, na, tiesiog patrauklesnės. Tai Tai tiesiog čia jau galbūt tame pasiūlyme yra tam tikras komercinis turinys. Na, manau, kad aš, na, ko gero, paliečiau visas tas temas, kuris įkėtinu paliesti. Labai ačiū, ponė Terička. E, e, žodžio prašančių daugiau nėra, taigi e, dabar kreipiuosi į Europos komisiją. Pone Plasencija, kad e, per kelias mintes man paaiškintų jos poziciją. Okay, um, just... Ačiū labai trumpai. Norėčiau pirmiausia padėkoti už visas pastangas, kurios buvo dėtos, kad būtų pasiektas e, sutarimas. Norėčiau pabrėžti du dalykus. Na, kalbant apie jau paminėtus problemas, paminėtus klausimus. Na, pirmiausia, reikalinga iš tikrųjų pusiausvira, kurios e, komisija e, laikėsi savo pasiūlyme. E, taip, yra jau teisės aktai ir mes tiesiog stengiamės papildyti jau esamus teisės aktus, bet ne, nedubliuoti juos. Pagrindinis tinkslas, tikslas mūsų pasiūlymo yra tiesiog vykdyti tai, e, apie ką mes kalbame. Mes nekalbame apie, tiesiog apie alternatyvas. Taip, direktyva kalba apie tai, kaip pasiekti e, na, tų, ko mes engiamės, tai yra, kad visoje ES šitas paslaugos būtų pasiekiamas. Būtent tai aš ir norėjau pabrėžti. Labai ačiū. E, žodį suteikiu ponui Taylor. Um, much, Um. Ačiū pirmininkė. Labai trumpai. Žinau, kad mes vėluojam. Daugeliui uh, žaliųjų šešėlinių pranešėjų mes turėtume, uh, atrodo, kad mes turėtume uh, išplėsti transporto paslaugas, kad jomis galėtų naudotis visi žmonės bendrojo rinkoje. Aš manau, kad mes turime tokį tikslą. Ir valstybės narės turi sukurti tokią situaciją, kurioje laimėtų visi, nes jeigu pagerinsime paslaugas nedaugam, tai mm, keliems žmonėms, tai e, reiškia, kad mes tą situaciją pagerinsime visiems. Ačiū. Merci beaucoup, monsieur. Labai e, dėkoju ponui Taylor. E, balsavimo rytoj nebus. Jis nukeltas į balandžio 11 dieną. Nežiūrėjau tik pabrėžti, kad e, vėliau jo perkelti nebus įmanoma, kadangi tai e, tokiu būdu mūsų komiteto darbai vėluoja šiai ataskaitai e, išimti padarėme, bet e, išimčių daugiau nedarysime, kadangi ir kiti komitetai laukia mūsų nuomonės ir mes negalime e, blokuoti jų darbo. Taigi, tęsime savo darbą. Kadangi dabar vykdysim, vyks posėdis už uždarų durų, taigi paprašysiu žiūrovų palikti salę e, ir padarome trumpą pertrauką. Ypač tarybos ir komisijos atstovus. Prašau palikti salę.